proszę państwa będziemy rozpoczynać nasze dwudniowe posiedzenie komisji Pradėkime mūsų darbą, gerbiami kolegos. Dvi dienas jis truks, mūsų posėdis. Peržiūrėsime tuos formalius dalykus pirmiausia. Pagal tai, ką pamačiau, e, galima patvirtinti iš karto darbo tvarkę, nes niekas jai neprieštarauja. posėdis yra transliuojamas internetu. Nėra į čekų, maltiečių, slovakų ir gėlų kalbą vertimų. E, turime dėl to atsiprašyti. Tad manau, kad posėdžių protokolus, tų posėdžių, kurie vyko vasario 27-28 dieną ir bendras posėdis vykęs 28 dieną, jų protokolus galime patvirtinti. Mes bendro posėdžio metu diskutavome apie moterų vaidmenį e, kaimiškose vietovėse. Tai vyko vasario 28 dieną. Turime e, poną Zygfried Muresan mūsų posėdėje šiandien. Sveikiname Jūs atvykusi. Jūs čia atstovaujate biudžeto komitetui, esate pranešėjas, kalbėsite apie 2018 metų biudžeto procedūrą. Džiaugiamės Jūs matydami čia jums teks renkti labai sudėtingą pranešimą. Ir džiaugiamės jūsų vizitu čia. Galėsime jūs išklausyti, o jūs taip pat išgirsite mūsų poziciją, mūsų nuomonės. Kaip žinote, mūsų pranešėjas yra Tiborsenį, jisai padalyvauja posėdėje, sveiki. Ir manau, kad paprasčiausia būtų išklausyti keletą įvadinių pastabų jas pasakytų mūsų kolega Sanį, o paskui galėtume suteikti žodį ponui Muresan. Tai štai. Ponas Timarsaniai išdėstęs mums savo poziciją. Prašau, žodis jums kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, pabandysiu padaryti, ką galiu. Norėčiau kreiptis į visus E, šioje salėje ir pirmiausia įsigyta Muresan. Džiugu, kad atėjote į mūsų posėdį, ačiū Jums už tai. Manau, kad biudžetas yra labai svarbi tema be abejo, bet šiais metais ir šiomis dienomis žemės ūkio biudžetas bus vienas iš tų, apie kurį dėl vairių priežasčių e, e, kalbėsime dažnai pagal Europos parlamento darbo atvarkę. Pabandysiu pirmiausia kreiptis į Jūs, Zigfridai. Bet jau yra susiklošiusi tokia padėtis, kad galiu kolegų kai kurių nuomonę Jums pateikti, bendresnė šiek tiek, čia Žemės ūkio komitete, nes mes sulaukėme jau daug kolegų reakcijų. Manau, kad ši visa veikla aiškiai rodo, koks svarbus yra mūsų aptariamas klausimas. Bendrai kalbant, norėčiau Jums pasakyti, jog žemės ūkio vaidmuo, kalbant apie vystimosi temą, e, yra labai svarbus ir jau tos vaidmens nieks nekvestionuoja. Nuomonės projekte tas vaidmuo yra nuolatos pabrėžiamas ir jis nuolat plėsis, manau, jo sumenkinti neišeitų niekam. Uh, Gavom 67 pakeitimus. Beveik visi iš jų buvo susijęs su labai rimtais dalykais, kurie labai svarbus žemės ūkio politikai jos plėtrai. Pranešime, pranešimo projekte yra keletas naujų dalykų, kurie bus sustiprinti, pavyzdžiui, nuorodos į aktyvių ūkininkų nuostatas, taip pat bus Kalbama apie gamintojų grupės, apie kovą su nesažininga prekyba ir taip pat bus kalbama apie išmanų požiūrį į žemės ūkį. E, komitetas džiaugiasi naujus rinko, matai, žinodamas, kad bus nauji rinkos stebėtojai, taip pat veterinariniai ir fitosanitariniai klausimai taip pat bus sprendžiami ir tai yra džiugu. Pastaraisiais mėnesiais buvo iškilę tam tikrų sunkumų dėl šių sričių. Kalbant apie fitosanitarinę ir veterinarinę apsaugą, buvo tie sunkumai iškilę. Džiugu, kad jie bus sprendžiami. Kad dėl situacijos rinkoje, tai yra irgi tas rytis, kur bus reikalingas padidintas dėmesys. Šiame komitete mes nagrinėjome e, žemės ūkio produktų kainų nepastovumo problemą. Labai dažnai, galiu Jums tai patvirtinti, Zygfridai, tai yra tikras nuodas visam žemės ūkio e, gyvenimo organizavimui. Ūkininkų sunki padėtis daugeliu atveju yra tas dalykas, kuris kelia daugybę klaustukų. Mes e, norime pasakyti, kad e, yra daugybė spręstimų dalykų. Pavyzdžiui, antrajame, e, antrojo trašinėje dalyje yra numatytos maržos tam tikros. Yra numatytos tam tikros priemonės, kurios žemės ūkis ir tie turėtų būti uh, išlaikytos. Mes tikrai negalime pritarti tų likutinių lėšų perkelimui į kitus biudžeto skyrius. Taip pat norėčiau paminėti įvairius bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus. Juos vykdo Europos komisija. Dauguma jų nusipelno mūsų visapusės paramos. Manau, kad visi tie projektai yra nukreipti į vieną tikslą - užtikrinti, kad žemės ūkio srityje bus naujų projektų, gyvybingų projektų, išmanių projektų. Ir mes manome, kad tie klausimai bus vis aktualesni žemės ūkio klausimų darbo atvarkyje. Europos komisija yra pateikusi nemažai projektų ir nuomonių Ir mes tikimės, kad žemės kad bendroji žemės ūkio politika ateityje galės būti įgyvendinama sėkmingai. Taip pat norėčiau su paprašyti, kad įtrauktumėte mūsų mintis į kompromiso paketą, dėl kurio teks dėrėtis jūsų komitete, biudžeto komitete. Gal jūs neprieštarausite ir tam, kad iškelsiu tokį klausimą, kuris galbūt kiek yra per ankstyvas. Nenorėčiau jūs įstumti nepatogią padėtį, bet norėčiau paklausti jūsų nuomonės ar biudžeto komiteto nuomonės e, apie breksitą, apie susiklošiusias aplinkybės po šio fakto nes iš tikrųjų yra reiškiama baimė. Galbūt ne 2018, bet šiek tiek vėliau e, Brexitas gali žemės ūkio sritį paveikti labai neigiamai. Tiek būtų mano įvadinių pastadų, pastabų. Jūs turbūt e, suprantate, kad tai nėra visapus sistemos išsiemimas, tai viso labo yra keletas išvalgų. Ir tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Na, ne viskas buvo pasakyta, bet jūs, kolega, rezumavote svarbiausius dalykus. O dabar suteiksim žodį ponui Zigfrid Murešan, mūsų svečiui. Prašau, žodis jums. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Ačiū, kad pakvietėt mane šią popietę Man buvo iš tikrųjų labai svarbu susitikti su jūsų komitetu e, dabar, gegužę, nes kovo mėnesį plenarinėme, sesi, plenarinėme posėdyje Strasbūre prieimėme sprendimą dėl gairių ES biudžetui kitiems metams. Ten turi būti traukta ir mūsų nuomonė, parlamento nuomonė dėl politinių prioritetų biudžetui kita, kitiems metams. Gegužės pabaigoje Europos komisija pateiks biudžeto projektą kitiems metams Europos Sąjungai. Tad man iš tikrųjų labai svarbu buvo su jumis susitikti, išdėstyti, kokie mano požiūrių yra prioritetai susiję su kitų metų biudžetų projektu. Antra, e, norėjau jums pasakyti, jog aš esu pasirengęs paremti ūkininkus ir užtikrinti tinkamą žemės ūkio plėtrą. Buvo kalbama apie svarbiausias kunigų problemas, tokias kaip žemės ūkio produktų kainų nepastovumas ir panašiai. Tad mano buvimo jūsų posėdė tikslas šiandien yra išklausyti jūsų nuomonę, pasižiūrėti, kokios problemos yra svarbiausios ir kas yra reikalingiausia, kad būtų galima pateikti tinkamą finansavimą Europos žemės ūkio ūkininkams kitą, kitą metą. Kai dėl gairių, kurios patvirtinome e, Strasbūre kovo plenarnę sesiją. Tos gairės buvo patvirtintos didelę balsų daugumą. Turiu padėkoti kolegoms iš Agri komiteto už tai. Ta plati dauguma buvo labai svarbus dalykas, nes mes e, rodome, kad esame vieningi diskusijos su komisija, su taryba, mūsų svoris nebus nereikšmingas. E, diskusija jau pradinė įvyko plenarinėje sesijoje, mes išklausėme biudžeto nuomonės, biudžeto komiteto nuomonės ir iš tikrųjų visa tai rodo, kad e, mūsų nuomonė buvo išgirsta, suprasta ir kad į mūsų prioritetus ketiname atsižvelgti. Aš matau du svarbiausius politinius prioritetus. Pirmiausia, aš sakiau, E, augimas darbo vietų kūrimas, antra saugumas visiems piliečiams. Kodėl aš manau, kad tai yra svarbiausi elementai, prie kurių turime dirbti svarbi, labiausiai rengdami kitų metų biudžetą. Per pastarosius dviejus metus didžiausios krizės, su kuriomis susidūrėme ES, buvo migracija, e, migracijos ir pabėgėlių krizė ir ES reagavo e, pateikdama lėšas iš ES biudžeto. Mes e, paėmėm viską, ką galėjom iš biudžeto pabėgėlių ir migrantų kriziai spręsti. E, pasinaudojom ir Afrikos pabėgėliams skirtais pinigais, ir, ir Turkijos, ir taip toliau, ir panašiai. E, tų pabėgėlių buvo labai daug. Kodėl mes tai darom? Mes pamiršom tradicinius prioritetus tai darydami. Ekonominė situacija nepagerės juk pati savaime. Būtent dėl to aš ir manau, kad svarbiausia ekonominis augimas, darbo vietų kūrimas pirmiausia svarbiausia turi būti. Svarbiausia investuoti ten, kur galime gauti didžiausios naudos, tai būtina taisyti infrastruktūrą, remti mažas ir vidutinės įmonės, remti uh, jaunus verslininkus, pradedančius er, e, verslininkus, e, su tinklų sujungimo priemonė 2020 taip pat svarbus tikslas ir eilė kitų. Kaip žinia, mūsų e, resursai trečioje ir ketvirtoje antraštinė dalyje yra nedideli, tad tų lėšų, tas lėšas reikės paskirstyti labai protingai norėčiau taip pat sustiprinti agentūras ES, kuriams tenka atsakomybė už saugumo sritį ir vidaus reikalus kita vertus. Kita vertus, mes turime taip pat dirbti su Europos komisija ir pasižiūrėti, kokie projektai yra siūlomi e, paremiant mokslo tyrimus, užtikrinant saugumą. Ir taip pat svarbu paremti mūsų artimiausius kaimynus - ir rytinius, ir pietinius. Abi šios dimensijos yra svarbios nes e, saugumui iššūkiai pirmiausia yra ten, pietuose ir rytuose. Mūsų svarbiausi projektai taip, e, ir svarbiausi prioritetai yra labai aišku. Žemės ūkis yra vienas iš prioritetų. Žemės ūkis yra svarbus ne tik dėl to, kad gauna didžiulės sumas iš ES biudžeto. Mes e, nurodėme, kokios tai yra sumos. Taip pat uh, svarbus žemės ūkis ir dėl to, kad tai yra tas rytis, kur užtikrinamas maisto produktų saugumas, kur užtikrinama bioįvairovė ir taip toliau ir panašiai. Taigi, mano parengtos gairės yra labai aiškios. Mes, visa, mes reiškiame visapusę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo įvairiausių krizių, nuo Rusijos embargo, nuo eilės kitų problemų. Aš Norėčiau pasakyti, kad plenarinėme posėdėje tos gairės buvo patvirtintos, tad kreipiuosi Europos komisiją ir jeigu iškiltų dar kokiu nors krizių metų pabaigoje, raginčiau, kad komisija būtų pasirengusi reaguoti. Tiburas minėjo žemės ūkio produktų kainų nepastovumą. Aš irgi užsiminiau apie tai. Bet jeigu manote, kad dar gali atsirasti kažkokių krizių, kurios galėtų turėti poveikį e, saugiam apsirūpinimui geros kokybės ir saugių maistų piliečiams kvieščiau reaguoti, išsakyti savo nuomonės. Pernai, kaip žinia, biudžeto komitete mes labai paremėme Europos komisijos veiksmus, kurių tikslas buvo išspręsti pieno produktų krizę. Europos komisija tuomet pateikė savo taisomąjį raštą, mes taip pat parengėme savo ruoštų taisomąjį raštą ir 600 milijonų eurų buvo gauta papildomai, kad būtų galima paremti ūkininkus dirbančius pieno sektoriuje, kurie nukentėjo nuo krizės. Tad štai, man atrodo, bus ir toliau laikomasi panašios linijos. Jeigu matysime, kad atsiranda krizinė situacija, mes turime turėti galimybę e, reaguoti. Kreipsimės į Europos komisiją, prašysim greitų, operatyvių, įtikinančių atsakymų ir lėšų papildomų, jeigu to reikės. Komunikavimas tarp jūsų komiteto, ponė pirmininkė, gerbėmi kolegos, ir mūsų biudžeto komitete yra labai svarbus dalykas. Būtent dėl to šiuo vizitu noriu parodyti, kad mūsų bendradarbiavimas prasidėjęs turi tęstis. Mes pradedam biudžeto procedūrą, bet man yra labai svarbu, kaip generaliniam pranešėjui, kad šiemet visus tuos metus ir kai vyks darybos, kurios vyks rūdienį su taryba ir komisija, kad turėtume ką, žinias apie tai, ką mano jūsų komitetas, kaip jūs vertinate sprendimus pri, siūlomus priimti kitiems metams žemės ūkio sektoriuje. Ir taip pat svarbu, e, kad jūs išdėstumėte savo nuomonę apie galimai įvyksiančias krizės. Mes be abejo esam pasirengę būti ūkininkų pusėje, sprendžiant krizės, bet tam reikia antrame, antroje antraštinėje dalyje turėti pakankamai lėšų. Vėlgi kreipsimės į komisiją ir tarybą ir dėrėsimės dėl to. Per septynis metus, 14-20 metams, buvome susitarę dėl biudžeto, bet nuo 14 metų vyko bent kelios krizės, kurioms nebuvo pasiruošta. Terorizmas, pabėgėlių krizė, saugumas E, ar mums reikėtų daugiau kažką daryti šiuose srityse? Manau, kad taip. Ir kad ir kas bebūtų būti, bet turėtų būti daroma, tai neturi būti daroma mūsų tradicinių politikų sąskaita. Sąskaita infrastruktūros, mokslo tyrimo, žemės ūkio e, ir, ir, ir kitų sričių sąskaita. Mes norime įrodyti Europos komisijai, kad antrajame, antroje antraštinėje dalyje turi būti palikta pakankamai lėšų, kurios leistų reaguoti į užgriūsias krizės. Be abejo, abu ramščiai žemės ūkio politiko yra labai svarbus ir tiesioginiai mokėjimai be abejo labai svarbus ir taip pat Ir kaimo plėtros ramsis taip pat yra labai svarbus. Na, be abejo, labai svarbu, kad e, būtų atsižvelgiama į tas visas pastabas. E, mes e, turime nepamiršti, kad sąskaitos, kurias gauna ES, turi būti tinkamai apmokamos. Projektai įsibėgėja ir svarbu užtikrinti, kad lėšų jų įgyvendinimui nepritrūktų reglamentas dėl Europos žemės ūkio fondo kaimų vietovių plėtrai e, yra tinkamai gyvendinamas, mes turime dirbti ir toliau e, remdamiesi užmėgstų bendradarbiavimu ir užtikrinti pagal daugiametę finansinę programą prieisimti įsipareigojimai bus įgyvendinti. Taigi mes turime padaryti viską, kad lėšų užteks, poreikiai yra dideli, na ir apibendrindamas norėčiau pasakyti štai ką, nėra blogesnio signalo, kurį galėtų pasiūsti ES, negu likti negebandi apmokėti pateiktų sąskaitų ar nesuteikti pagalbos ūkininkams, kuriems tikrai jos reikia. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, dėl tų bandomųjų projektų. Kaip ir pernai, mes parengsime paketą bandomųjų projektų, kurį patvirtins Europos parlamentas ir pasiūlys taikinimo procedūrai. Mes, e, komitetai, visos politinės frakcijos ir parlamento kiekvienas narys turi teisę teikti bandomosius projektus. E, galutinė data, iki kada jūs galima pateikti biudžeto komitetui, na be abejo, Europos parlamento nariai tą žino, bet tai yra rytoj, primenu, vidurdienis, iki kada galima pateikti bandomųjų projektų, pro, bandomųjų projektų siūlymus. Paskui tie projektai bus siunčiami Europos komisijai vertinimui. Ir kadangi poreikiai yra dideli, mes galėsime pasiūlyti projektus patvirtinimui. Kaip jau sakiau, pateiksime Europos komisiją ir po tų vertinimų mes pateiksime finansavimo siūlymus. Ne viską galėsim finansuoti, bet be abejo, kolegos, kaip jau sakiau, žino visą tai, kad iki 12 rytoj tartus bandomuosius projektus galima pateikti, vyks išinkstinis vertinimas ir jeigu Europos komisijai nebus galima nusiųstų projekto, tai tuomet negalėsim to projekto priimti siūlymo ir nagrinėti. Tai tiek būtų. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų posėdėje ir įdėmiai išklausysiu jūsų pastabas. Dar turėjau atsakyti, dar turiu atsakyti Tiborui klausimą. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Brexito poveikis ES biudžetui kitą met, kadangi kitą met dar Brexitas neįvyks, nebus didelis, nes Junktinė karalystė toliau dar kitą met bus ES narė su visom teisėm ir pareigom. Taigi tas poveikis 2016 bus nulinis. Tačiau Tiboras jau kalbėjo taip pat apie tai, mes jaučiame tam tikrą nervingumą e, dėrybose dėl biudžeto jau dabar. Taigi mes e, turime parengti labai aišku diskusijų planą. Tad kitame dar Junktinė karalystė bus ES narė, mokės ES biudžetą, vykdys savo pareigas, gausiai tenkačias išmokas. Ateityje rizikos gali būti. Ne čia noriu paminėti du dalykus. Pirmiausia, biudžeto komitete mes vis dažniau žvelgiame į nuosavųjų išteklių klausimą. ES turėtų turėti tokius nuosavosius išteklius. Be abejo, jeigu norėtume dabar įvesti naują mokestį ES lygmenių. Būtų sunku tai paaiškinti žmonėms, net jeigu tas mokestis būtų išskaičiuotas iš tos dalies, kurią, e, kurią moka valstybės narės. Bet e, manau, kad e, kai kurie mokesčiai iš nacionalinio lygmens turėtų būti perkeliami į ES lygmenį, nebeakcentuojant to klausimo atskirai žmonėms, nekalbant jiems apie papildomą mokestį. Taigi mes visą tai dar keliam e, tai kaip klausimą. Svarbu, kad tas pagrindas būtų stabilus, kad tokie sukretimai kaip breksitas e, ne, ne, ne, nesunaikintų visos pusiausvėros esančios ES. Ir be to noriu priminti dar vieną tokį ne visai gerą įvykį, kuris yra štai koks. 2000 2013 metais mes priemėm daugiametę finansinę programą laikotarpiu nuo 13-20 metų. Kaip jau sakiau, mes negalėjome numatyti visų netikėtų įvykių, kurie nutiko paskui. Tad mes turime dėrėtis papildomai dėl daugiametės papildomos programos, dėl jos peržiūros. Europos komisija pateiks savo siūlymus ir E, lankstumo nuostata pateikta komisijos e, šiame kontekste buvo vienas iš svarbesnių dalykų. Tad iš tikrųjų, jeigu to lankstumo būtų daugiau antrojoje daugiametės finansinės programos dalyje, tai mums būtų žymiai lengviau priimti sprendimus. E, buvo deramasi tarp Europos komisijos ir tarybų dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Mes savo namų darbus atlikom taryba, regis, irgi sutarimą jau pasiekė ir, galėtų, ir galėjo patvirtinti savo poziciją e, praėjusią savaitę, bet šį procesą blokuoja Junktinė karalystė ir dėl to neišėjo patvirtinti. Ir turbūt nepavyks iki Britų rinkimų patvirtinti e, šio e, siūlymo. Dabar Junktinė karalystė, blokuodama daugmės instancinės programos peržiūrą, atima mums galimybę turėti lankstesnį ES biudžetą kitiems metams. Dėl to mes nusprendėm, kad 200 milijonų eurų reikės numatyti inovacijoms ir horizontui 2020. E, yra ir kitų pavyzdžių, kur to lankstumo reikėtų daugiau, kur, pavyzdžiui, SIF lėšas reikėtų papildyti papildomomis ir panašiai. Bet iki Britų rinkimų negalėsime priimti e, sprendimus susijusius su didesniu biudžeto lankstumu. E, daugiametinės finansinės programos peržiūros e, nepatvirtimas taip pat sukels didesnių um, sunkumų, kadangi 2018-aisiais, na, kai kurios darbus atlikti pavyks, bet tai nebus taip sklandu, kaip galėtų buvę būti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pan posel ładnie to określił tyle. Dėkoju. Jūs <clears throat> viską pasakėte ir taip išsamei viską išdėstėte, jog e, turbūt dabar bus mažiau klausimų, nes jūs tikrai apimėte praktiškai vyksta. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Ponas Belder pirmiausiai, viena pusantros minutės. Vėl uh, kolega Mūrsan. Ačiū kolega Mūrsanai, kad e, atvykote į mūsų komiteto posėdį. Aš manau, kad mes turime suvokti, kad žemės ūkio politika yra bendrijos politika ir finansuojama yra iš ES biudžeto. Valstybės narės daug lėšų skiria sveikatos apsaugai, tačiau didžioji jų dalis yra skiriama per nacionalinius biudžetus, o ne per ES biudžetą. Todėl mums svarbu skirose srityse e, matyti tinkamą perspektyvą šiuo metu žemės ūkio sektorius susiduria su papildomais iššūkiais, todėl labai svarbu užtikrinti žemės ūkio tvarų biudžetą, kad būtų galima e, pasigaminti pakankamai kokybiško maisto. E, Gerbiamas Kolega, aš dėkoju jūsų išvalgas susijusios su žemės ūkio politika, e, pateikiamas jūsų prašymo projekte, tikiuosi būsimo sėkmio bendarbiavimo. Pono Europį žodis, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū už pranešėjų, už pristatytą nuomonę. Iš tikrųjų labai džiugu, kad yra suprantama, kad e, žemės ūkis ir bendroji žemės ūkio politika yra Europoje labai svarbus ir svarbus kiekvienam ūkininkui. E, manau, kad reiškia žemės, ūkio, žemės ūkis po krizės dar tik tai pradeda atsigauti ir šiandieną situacija kaime yra labai sudėtinga, nes per 14-16 metus žmonės prarado labai daug pajamų, buvo kompensuota tik tai apie 20 procentų praradimo. Tai Rusijos krizė, sakykime, reikalai ir kainų kritimas ir kiti dalykai. Ir tai, kad nepavyko iki šiol įspręsti rinkų stabilizavimo klausimo ir tik tai buvo skirta šiek tiek pinigų pabandyti, kaip e, pareguliuoti pieno rinką, kad jinai nebūtų perteklinė. E, labai būtų svarbu šitą priemonę tęsti, kad e, ūkininkai būtų užtikrinti, kad jie gaus tas pajamas. Ir priešingų atveju ypatingai jauni žmonės, jie nenori imtis ūkininkavimo ir ieško kitų verslų ir kitų sričių. Todėl mano manimu e, klausimas kaip užtikrinti e, visoje europos sąjungoje reikiamas ūkininkams pajamas yra vienas iš svarbiausių antras dalykas atskirose šalyse yra labai mažas labai maža ūkininkų derybinė galia ir dėl to jiems sunku susiderėti geresnių kainų todėl turėtų būti numatytos priemonės tiek europos sąjungos mastu tiek e, per valstybes nares kad reiškia skatinti kooperaciją ir didinti žemdirbių derybines galias ačiū pani poseł Harens Garcia, pani poseł Harens, pani poseł Harens. Panie Harens. Panie Harens. Noriu padėkoti pranešėjai biudžeto komiteto už tai, kad atvyko. Esu šiek tiek susirūpinusi dėl to, kad kitų metų biudžetas veikiausiai patirs tokį patį spaudimą kaip ir šių metų biudžetas dėl migrantų atvykstančių per viduržėmio jūrą Europos Sąjungą ir žemės ūkio biudžetas gali dėl to dar labiau nukentėti. Apie tai liūdėjau tam tikrį įvykį žemės ūkio srityje, bet to reikia paminėti ir Rusijos embargą, kuris, apie kurį jau buvo užsiminta. Turime stengtis padėti ūkininkams, tačiau turime būti pasirengę ir nenumatytiems įvykiams ir krizėms, nes žemės ūkis taps atpirkimo ožiu, jeigu neturėsime pakankamai rezervų biudžete. Pone Müller, ačiū pranešėjui už pateiktą išsame informaciją. Jūs pirmiausiai kalbėjote apie ekonomikos augimą ir darbo vietas. Noriu dar kartą priminti, kad ekonomiką auginti ir darbo vietas kurti galima taip pat ir žemės ūkio sektoriuje. Ir žemės ūkio yra labai daug darbdavių, todėl e, e, investicijos, kurios šiame sektoriuje yra vykdomos, taip pat ir investicijos ir į kaimo vietovių plėtrą. Taip pat pranešėjas minėjo Brexito poveikį. Aš baiminuosi, kad Junktinė karalystė gali ir ateitie blokuoti kai kurios klausimus. Taigi, ir kalbant apie biudžeto tvirtinimą, negalima būti tikri, tačiau Noriu paminėti, kad mūsų ūkininkai užtikrina Europos aprūpinimą saugiais, kokybiškais maisto produktais, todėl mes negalime atsisakyti tiesioginių išmokų ir tas krizių fondas, kuris buvo minėtas, mums yra labai svarbi priemonė. Aš noriu priminti padėti mano regione prie Bodeno e, ežero kuomet dėl šalnų e, praktiškai vaismedžiai e, nušalo visų vaismedžių žiedai ir mes tikimės arba galime tikėtis, kad derliaus praktiškai šiais metais nebus ir aš tikiuosi, kad bus rastos atitinkamos kompensacijos nukentėjusiems ūkininkams. Ačiū taip pat ir už suteiktą informaciją apie šalnas. Jūsų regione ponai, desiu žodis. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Tiborui Sani ir Zigfridui Muresanui pranešėjui. Labai džiugu man buvo jų minčių klausytis. Pone Morisanai, galėtumėte tapti Žemės ūkio komiteto nariu, nes pademonstravote labai daug simpatijų mūsų sektoriui. Ir tikrai negalime leisti, kad dėl breksito e, nukentėtų žemės ūkio sektorius. ES egzistuoja bendroji žemės ūkio politika, tai yra praktiškai vienintelė sritis, kuri yra finansuojama didžiaja dalimi iš ES biudžeto ir tik nedidelė dalimi iš nacionalinio biudžeto, taigi turime savęs klausti, kodėl ES biudžeto skirima beveik 40-38 procentai ūkininkams. Tai noriu pasakyti, kad jeigu už visą europinę paramą būtų Europoje taip e, atsiskaitoma ir jie būtų taip audituojami kaip žemės ūkio išlaidos, tai sudarytų tik tai vieną procentą visų ES išlaidų, ypač turint omenyje, kad Žemės ūkio srityje dirba 40 milijonų žmonių, aprūpinantis 500 milijonų gyventojų sveikais maisto produktais. Tai turime šią sritį ir toliau ginti. Aišku, galima diskutuoti dėl vienų ar kitų išlaidų tinkamo ar tinkamesnio panaudojimo, tačiau e, pats biudžetas turi būti užtikrintas. Pone Sandra. Bueno, yo en... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, jog visiškai sutinku su pasisakiusiais kolegomis, kurie sakė, jog turime siekti, kad biudžetas būtų pakankamo lygio ir leistų užtikrinti tą vaidmenį, kurį turi vaidinti žemės ūkis ir kad būtų priimtinos sąlygos mažiems ir vidutiniams ūkininkams. Mes turime galvoti mhm. apie darbo vietų tiesioginį ir netiesioginį kūrimą, ypač apie mažas ir vidutinės įmonės ES visoje teritorijoje. Siekiant mažinti krizės pasiekmes reikia, kad e, tuomet, kai padėtis ypač sudėtinga, pasiekmes leistų sušvelninti atitinkamas fondas. Taip pat turime galvoti apie tam tikrų politikų peržiūrą, pavyzdžiui, dėl kainų nestabilumo, dėl e, kainų tolesnio kritimo. Taip yra dėl liberalizavimo. Mes turime pagalvoti, kaip spręsti šitos problemas ir pagalvoti apie būtinybę peržiūrėti rinkos sąlygas ir geriau reglamentuoti rinką. Kalbant apie neišvengiamas e, krizės arba bent jau apie tokias e, krizės, kurios kyla, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos, tai e, dėl šitų dalykų taip pat turime keisti politiką ir užkirsti kelią tokių krizių dažnam kartojimusi. Būtina remti ūkininkus ir žemės ūkio sektorių, pavyzdžiui, Galicijoje dėl šalčio pastarosiamis savaitėmis e, obolių sektoriuje ar kyvių e, ar vynogių sektoriuje labai daug pajamų buvo prarasta dėl dėl e, klimato sąlygų. Tačiau dėl klimato kaitos tokių problemų gali ateityje būti ir daugiau. Būtent todėl reikėtų išlaikyti fondus, kurie leidžia sudaroti su šių krizių pasiekmėmis. Dėkoju. Pone pirmininkė, dėkoju pranešėjui, kuris e, pateikė padėties apibūdinimą. Aš manau, kad ponas Marešan išgirdo tai, kas buvo pasakyta žemės ūkio politika, bendra žemės ūkio politika yra integruočiausia politika ir reikia jam, jai atitinkamo biudžeto. Aš manau, kad e, kitos e, valstybės, pavyzdžiui, Kinija ar Junktinės valstijos labiau palaiko savo žemės ūkį negu ES. Tad e, turime suprasti, kad žemės ūkis yra specifinis sektorius, Tame sektoriuje iškyla įvairių krizių, jos buvo minėtos kolegų, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos iškyla daug sunkumų ir ne tik tai Galicijoje, Limuz, Limuzeno regione Prancūzijoje tokios pat problemos e, yra, jų yra ir kitur, taip pat e, gyvūnų sveikatos krizė mes e, turėjome Mes turėjome papjauti keletą šimtų tūkstančių e, paukščių, pavyzdžiui, dėl, dėl lygų ir tų krizių yra daug, kainos yra nestabilios ir turime galvoti apie priemonės spręsdami šitas problemas. Europos piliečiai daug tikisi iš žemės ūkio, jie daug tikisi iš, e, ir, iš mūsų kaimo plėtros e, srityje. Kaimo vietovės žemės ūkio kontekste vaidina labai svarbu vaidmenį. Mes turime nemažinti žemės ūkio finansavimo, nes jeigu mažinsime, tuomet e, žemės ūkio darbuotojai e, turės tendenciją balsuoti už ekstremistinės partijas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, mes e, norėtume padėkoti biudžeto komiteto pranešėjui, dėkojame, kad atvykote į mūsų posėdį, dėkojame už puikų pristatymą. Mūsų komiteto nariams buvo labai naudinga jūs išklausyti, taip pat dėkojame ponui Sani, kuris e, gynė mūsų komiteto poziciją. Mes esame sunerime, todėl kad biudžetas, kuris skiriamas žemės ūkiui, turi likti priimtino lygmens. O biudžeto projekto pasiūlyme aš esu čia. E, mes matome dalykus, kurie kelia nerimą, nes e, pirmą kartą matome, jog lėšos iš tam tikrų fondų perkeliamos į e, tam tikrus kitus fondus, jeigu tokius sprendimus priima valstybės narės. Tai yra uh, Mes turim tokio paties dydžio biudžetą, tačiau norime spręsti daugiau problemų negu anksčiau. Agri komiteto nariai nesutinka su tuo, kad žemės ūkio sektoriui skiriamos lėšos būtų naudojamos tokiuose sektoriuose, kurie nieko bendro neturi su žemės ūkiu. Mes, kaip agrinariai, manome, jog jog taip neturi būti, jog turi būti išlaikomas tinkamas biudžetas. Aišku, yra kitų biudžeto eilučių, kurios skirtos labai svarbiams dalykams, kovai su terorizmu, pavyzdžiui, ar migrantų kriziai. Tačiau e, tai neturi vykti žemės ūkio e, biudžeto e, sąskaita. ES labai priklausoma nuo savo žemės ūkio sektoriaus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pas Kaputo. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, E, kolegoms Šani ir Murešan už jų dėmesį tokiam svarbiam sektoriui. Tas sektorius mums labai rūpi ir biudžeto kontekste, todėl kad e, biudžetas turi būti toks, kad leistų atremti labai svarbius iššūkius, tai yra klimato e, kaitos iššūkį, rinkų globalizavimo iššūkį, inovacijų e, tvarumo iššūkius ir taip toliau. Aš e, manau, kad labai svarbu taip pat priminti ir kai kuriuos e, kitus aspektus, pavyzdžiui, kainų nestabilumą. Tai minėjo kai e, kurie kolegos ir turime imtis priemonių, kad dėl šitų neigiamų aspektų žemdirbių pajamos nemažėtų. Kalbant apie prieno sektorių, apie vaisių sektorių bei kiaulienos sektorius, taip pat e, turint omenyje Rusijos e, embargą, turime imtis priemonių, kad e, tos problemos būtų netokios skausmingos. Kalbant apie augalų apsaugos ir veterinarijos sektorių, 20 milijonų eurų gali nepakakti kovojant su E, tokiamis epidemijomis kaip paukščių gripas, pavyzdžiui, ar kitos e, lygos, kurios kelia daug problemų. Dėkuoju, kolega Takula. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat savo raštu norėčiau pateikti klausimą ponui Murešan kaip generaliniam pranešėjui. Sakyta, jog tos rinkos, e, kurios nukentėjo nuo Rusijos embargo, bus e, remiamas. Jūs minėjote taip pat ir pieno rinką. Šiame kontekste e, Suomijoje, Suomija patiria tiesioginės Rusijos embargo pasiekmes tiek kainų požiūrių, tiek e, poveikio rinkoms požiūrių. Kainos yra padidėjusios dėl to embargo ir kai kuriuose regionuose e, ūkininkai labai smarkiai nukentėjo dėl to embargo ir turi būti atsižvelgiama į tai, siūlant biudžetą. Baltijos valstybės taip pat yra panašioje padėtyje. Aš norėčiau, kad jūs reaguotumėte į šitos aspektus. Dėkoju. Mes e, liksime šiaur, šiaurinėje Europos dalyje kartu su ponu Nalagan. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Marašan, jūs kalbėjote apie finansavimo tvarumą, apie tokį tvarų pagrindą ir galbūt per pastaruosius keletą dešimtmečių e, padėtis nebuvo tobula, tačiau man atrodo, kad čia galbūt trūksta stebėsenos. Jūs e, sakėt, jog e, nuo savų išteklių kils problemų su savais ištekliais, taip yra ne dėl jūsų kalties. Tačiau kalbant apie tvarų finansavimą, kadangi jis neužtikrinamas, tai vis daugiau žmonių nusisuka nuo Europos Sąjungos. Ir, tai, e, ir dėl to yra einama mokestinės Europos link, bet man tai nepatinka, man nepatinka, kad bus priimami sprendimai dėl mūsų biudžeto ir kad e, lėšos iš mūsų biudžeto bus kažka, kažko, nau, kažkieno naudojamas iš e, viršaus ir būtent todėl vis daugiau žmonių nusisuka nuo Europos Sąjungos. Dėkuoju. Vis dar liekame Šiaurės Europoje kartu su Onu Agnu. Aš e, labai susidomėjęs klausiausi apie tai, ką sakė ponas e, Murašan ir labai iškalbingai. Jisai kalbėjo ir apie ilgalaikę perspektyvą. E, karal, Junktinės karalystės piliečiai sumoka 6 milijardus e, svarų ir sakoma, kad paskui e, atgauna tik tai tris iš jų. Tad čia matome, kad e, yra tam tikras e, e, atotrukės. Tad arba e, teks ateityje daugiau mokesčių mokėti ES biudžetą, arba ūkininkai gaus mažesnės išmokas. Jeigu sakoma apie nuosavus išteklius, tai yra tik tai tam tikras eufemizmas išrastas ES, bet problemų tai neišspręs, kadangi yra einama tuo, e, keliu. Mes matome, kad e, iš valstybių narių atimamos galios, bet mano klausimas yra toks, ar reikės keisti sutartis dėl šitų dalykų, nes tai yra labai svarbus aspektai. Dėkuoju, Evans Nicholson. Thank you, Chairman. Ačiū. Pirmininkė, bijau, kad reikės e, pritarti pono Agnių pozicijai. Aš tiesiog nenorėjau kalbėti, nes turiu pripažinti, kad nesu biudžeto klausimų ekspertas, tačiau noriu visišką paramą pareikšti bendro žemės ūkio politikos um, biudžetui ir uh, kad būtų paliktas uh, bežiaupė toks pats finansavimas arba jeigu įmanoma netgi numatomas didesnis. Uh, Mes puikiai matome, su kokiamis problemomis susidarėme žemės ūkio sektorėje. Praėjusiais metais vyko pieno krizė, paukščių gripas, viena krizė keičia kitą kiekvienais metais. Taigi, Kaip jau buvo minėta, mes nežinome, kokiu krizių galime sulaukti per artimiausius 12 metų. Galėtų būti didelio masto krizė, maža krizė arba vidutinio masto krizė. Tačiau didžiausia problema yra mūsų lietumas į krizės reaguojant. Ir būtent čia yra problemos esmė. Aš pritariu poniai Senda, kuri teigia, kad būtų buvę galima iš, išvengti nemažos dalies tų krizių pasitelkus ankstyvo įspėjimo mechanizmą <clears throat> Taigi mums reikia daug greičiau reaguoti į krizės ir komisija turi pateikti atitinkamus reagavimo pasiūlymus. A, galbūt mano pozicija skiriasi nuo pono Agnių, tačiau jis aiškiai pabrėžia, kad galėtų kilti rimtų problemų dabartiniam BŽP biudžetui išstojus Junktinį karalystę. Jis kalba apie 6 milijardus, aš asmeniškai nežinau, kokie tie tikrieji skaičiai, tačiau vis tik tai būtina rimtai įvertinti ilgalaikę perspektyvą susijusi su Junktinės karalystės išstojimu ir iš tiesų pono Agnių partija pabandys uh, įgyvendinti visus savo pažadus per referendumo kampaniją duotų žmonėms dėl to, kad ūkininkams skirs daugiau lėšų po įstojimo negu iki jo, tačiau vis tik tai e, manau, kad biudžetą rengiantis e, kolegos turi šios aspektus atsižvelgti. Poniai Maginižas. Ačiū, ponė pirmininkė, už tokį pasirinktą pasisakymų tvarką, kuri buvo visiškai e, nenumatyta, tačiau tikrai labai neblogai. Viskas pavyko. Noriu padėkoti ponui Sanį ir Morisanui ir ponui Nikolsonui. Noriu padėkoti už jų susirūpinimą ES ūkininkais, nes jūs esate Junktinės karalystės atstovas ir mums jūsų. Uh, Išmintingos e, idėjos ir mintis yra labai svarbios. Jūs tikrai esate išmintingas žmogus, ilgametę patirtį sukaupęs žemės ūkės ir tai ir būtent dėl to, kad jūs esate susirūpinęs Europos ūkininkais, aš lygiai taip pat esu susirūpinusi Junktinės karalystės ūkininkais, kurių balsas yra pakankamai e, mažai girdimas tokia didelėje šalyje ir Dabar vyksta rinkimų kampanija ir visi laukia, kokia bus naujoji Junktinės karalystės žemės ūkio politika ir bus įdomu ją vertinti iš ES perspektyvos ir 18 metų biudžeto perspektyvos, nes didžioji problema susijusi su mūsų biudžetais ES yra tam, kad mes e, numatome fiksuotą lėšų dalį krizių valdymui, o krizių mastai gali būti kintantis. Taigi aš e, tikiuosi, kad bus įgyvendinta bent jau dalis e, numatytų pažadų, nes mums reikia daugiau įsipareigojimų būtent šioms reikmėms biudžete. Kalbant apie BŽUP, šiandieninių laikų vertinant tikslus mes turėtume skirti daugiau lėšų e, jų gyvendinimui, ypač turint omenyje, kokios dabar yra maisto produktų kainos e, parduotuvėse. Pirmininkas, tiesų, gražiai skamba jūsų žodžiai e, apie krizių valdymą žemės ūkės rytė, tačiau galėtume kalbėti, pavyzdžiui, ir apie žemės ūkio vystimasi po kryžių. Na, pasisakymą, eiliškumas buvo nustatytas sekretariato, iš tiesų galiu jūs patikinti, kad e, tyčia mes tokios eilės tvarkos nesudarėme. Tačiau buvo įdomu klausyti jūsų minčių. Perikime prie pietų valstybių, ponai Bogovičiui žodis. Ačiū už suteiktą žodį. E, aš e, Nekalbėsiu apie breksitą, manau, kad visiems mums jis pakankamai galvos skausmo sukels tiek tiems, kurie išstoja, tiek tiems, kurie pasilieka. Europos Sąjungoje nors 2018 metais dėl to neturėtų kilti per nelik sudėtingo finansinių pasiekmių. Aš norėjau pabrėžti tas problemas, su kuriamis nuolat susiduria Europos Sąjungoje ir žemės ūkio sritis Kalbant apie šalnas, Slovenija dabar jau antrus metus iš eilės nukentėjo nuo šalnų. Aš pats e, turiu, e, valdau 3 hektarus e, obelų plotų ir manau, kad mano derlius vietoj 50 tonų prognozuojamo sudarys galbūt 5 tonas arba dar mažiau. Tik mes turime rimtai atsižvelgti į gamtos e, kataklizmo poveikį. Žinoma, e, galima būtų rekomenduoti apsidrausti ūkininkams ir kai kurie jų tą daro, tačiau e, Slovenijoje, pažiūrėjau, praėjusiais metais buvo patvirtintas specialus įstatymas skirtas šioms progoms tačiau jis dar nėra gyvendintas ir e, ūkininkams yra išmokamos kompensacijos už praėjusius metus. Praėjusiais metais patirtą žalą, tačiau ar jie pat, gaus kompensacijas už šiais metais patirtą žalą yra neaišku. Taigi reikia kalbėti apie tas grėsmės, kurios yra susijusios su rinkų poveikiu ir kitas grėsmės susijusios su klimato kaita. Priešingų atveju jeigu niekas greitai nepasikeis, tai kils rimta grėsmė Europos ir Slovenijos maisto gamintojams ir vynogių vyn, augintojams. Pirmininkas, sunku kovoti su klimato kaita greitai. Noriu pasisveikinti su kitais e, kolegomis, kurie yra iš Karpatų regiono, jeigu neklystu, taip pat atstovauja žemdirbių organizacijoms e, ponas Petir. Pone Petir, dar viena pietų atstovė. Dėkoju, gerbininkė. Na, iš tikrųjų, akivaizdu, kad mums reikia labai efektyviai efektyvios politikos panaudoti mokesčių mokėtų pinigams. Laiku reikia atrasti tas problemas ir jas spręsti. Mes turime pirmiausia ginti mūsų piliečių teisės ir laisvės. Ir taip pat ir ūkininkų. Krizės labai supurtė žemės ūkio sektorių. Jų buvo daug ir mums iš tikrųjų reikia specialaus biudžeto, kad būtų galima tų krizių poveikį sušvelninti ir kad būtų galima padėti ūkininkams išlaikyti pajamas. Rusijos embargo be abejo labai e, didelį poveikį padarė žemės ūkio produkcijos gamintojams, vaisių daržovių augintojams, šalnos, kita didžiulė problema ir dabar vėl matome problemos panašios. Jeigu prie viso to pridėtume stabilumo, rinkos stabilumo trūkumą, tai tuomet situacija iš tikrųjų, galėtume konstatuoti, yra labai liūdna e, ūkininkai patys vieni negali išspręsti tų su problemų. Ir panašu, kad nėra pinigų toms neįlydėms situacijoms sureguliuoti. Dėl to žvelgiama į mus, europarlamentarus. Svarbu, kad mes pateiktume tinkamus atsakymus į iškilančius klausimus. 12 milijonų ūkininkų labai sunkiai dirba kiekvieną dieną, kad galėtų užtikrinti, kad ES piliečiai turės maisto. Ačiū. Kolega De Castro, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat e, labai trumpai norėčiau padėkoti kolegai Tibor Sanį ir kolegai Murešan už e, jų dėmesį žemės ūkio sektoriui ir žemės ūkio politikai. Ne vienas kolega jau priminė, jog dabar yra neiškumų metas, yra daug rizikos faktorių, daug krizių ir be jokios abejonės dėl to turime modernizuoti žemės ūkio politiką, turime padaryti į ją veiksmingesnę ir užtikrinti, kad jinai padėtų ūkininkams geriau valdyti rizikos faktorius. Ir aišku, rytoj balsuodami dėl omnibuso reglamento jau galėsime padaryti keletą žingsnių šitą linkme. Tai yra rizikos valdymo srityje. Taip pat e, norėčiau taip pat pritarti kolegai Maginės dėl e, to, ką jinai sakė, ir priminti kolegai Agnu. Nuo 44. Nuo 84 metų Junktinė karalystė gauna gražinamąją išmoką Ir atrodo, jog dabar e, Junktinės karalystės piliečiai ne visiškai adekvačiai suvokia e, padėtį. Panas Danta. Dėkuoju, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, abiems pranešėjams ir priminti, jog kuomet 13 metais BŽUP biudžetas buvo priimtas dabartiniam laikotarpiui, tuomet e, buvo prognozuojama, jog ekonomika auks, jog vartojimas bus e, aukštas ir jog dėl to e, kainos kils. Ir tuomet e, kai kurie sakė, kad visiškai nebūtina numatyti krizės valdymo priemonių. Tačiau viskas labai staigiai pasikeitė ir dabar e, BŽUP biudžeto kontekste yra tam tikras paradigmos pasikeitimas. Nuo 14 metų krizės kyla nuolat, pradedant ekonominę krizę, baigiant klimato kaitos krizę ir dar taip pat prie to pridedant ir politinę bei moralinę krizę. Ir kokie bebūtų kitų sektorių poreikiai, aišku, aš visų pirma e, galvoju apie migrantų krizę Europoje, mums vis dėlto reikia stiprios žemės ūkio politikos ir reikia tokio biudžeto, kuris padėtų e, gyventi mūsų ambicijas. Dėkuoju. Dabar e, žodis e, komisijai. Agri direktorato generaliniam direktoriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat labai trumpai kalbėsiu. Aš tik tai noriu priminti, jog komisija yra pasirengusi krizių atveju e, veikti. 15, e, 16 ir 17 metais mes e, parinkėme 1,7 e, milijardo eurų paketą tam, kad būtų sprendžiamos Rusijos embargo problemos. Mes taip pat kaip kad ir sakė daugelis e, kalbėtojų, kuomet e, krizė kyla, labai svarbu veikti greitai ir mes bandome tai užtikrinti ir tai yra įmanoma dėl to, kad e, ir jūs remiate mūsų poziciją. Aš taip pat šiandien norėčiau pasakyti, jog dėl 18 metų biudžeto projekto, tai čia galime pasakyti, jog priemonės numatytos vaisių ir daržovių sektoriui bus tęsiamos toliau, todėl kad sunkumai tęsiasi toliau ir todėl, kad būtina remti e, ūkininkus, kurie nukenčia dėl kilusios krizės. Galbūt vienas e, dar e, aspektas, kurį palėtė pranešėjas, mes e, 18 metais turime palikti pakankamai daug e, e, veiksmų laisvės žemės ūkio sektoriui, tačiau kalbant e, apie asignavimus 18 metams ir 19 paskui, tai iškils tam tikrus sunkumų dėl struktūrinių fondų padėties ir e, dėl mokėjimo signavimo galbūt mes turėsime daugiau laisvės ir galbūt tai turės tam tikrų teigiamų pasiekmių kaimo e, plėtrai. Bet e, gegužės pabaigoje komisija jau pateiks biudžeto E, projektą ir manau, kad mes esame jau pakankamai arti sutarimo. Abi institucijos jau pakankamai panašiai žiūri į šį biudžeto projektą. Dėkuoju. Aš trumpam dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Murešan. Prašom, trumpai. Much, Very... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, nes jau pernelyg ilgai kalbėjau pradžioje. Pirmiausia, ačiū gerbiami kolegos už tai, kad e, jūsų dėka dabar turiu platesnį vaizdą apie tai, kokie prioritetai e, yra matomi jūsų komiteto ir kokius jūs jūs išvelgėte artimiausiams metams. E, kažkas labai iškalbingai pasakė, kad mums labai svarbu išsiaiškinti, kiek mes pasiekėm, darydami tam tikras išlaidas žemės ūkio srityje. Ir manau, kad tuo remdamies mes galim ir ginti tą žemės ūkio biudžetą, sakydami, kad mūsų lėšos yra reikalingos. Mums reikia investuoti į maisto saugumą, į kaimo vietovių plėtrą. Mums reikia e, į kaimo vietovių plėtrą investuoti ir ūkininkus išlaikyti savo darbo vietose. Dažnai tai yra smulkus ūkininkai, smulkių ūkių savininkai. E, svarbu, kad jie galėtų toliau dirbti. Kaip teisingai sakė pozicija pirmininkė, ponia Garcija, jeigu reikia ieškoti naujų prioritetų, kurių mes dar nematėm metų pradžioje ir kurios neužfiksuotų tokia metinėje finansinėje programoje, reikėtų, kad tos naujos priemonės būtų finansuojamos ne iš e, turimo biudžeto, kitus iš sąskaitą, bet ranat naujas lėšas. Pone Agnijau, Norėčiau pasakyti, kad net iš Junktinės karalystės perspektyvos niekas nevertama izoliuotai, nes Junktinė karalystė e, moka įmokas į ES biudžeto, bet ir gauna išmokas iš jo. Tai yra viena iš didžiausių e, pagalbos gavėjų. Horizontas 2020, inovacijų projektai, tai yra tie dalykai, kuris pasinaudojo Junktinė karalystė. E, E, pas ten yra nemažai pasaulyje garsių institutų. Jie gauna finansavimą iš ES biudžeto. Visą tai yra puiku, bet tai yra ES lėšos. Turime neužmiršti to, jeigu norime sąžininkai kalbėti apie situaciją savo piliečiams, savo rinkėjams. Na ir galiausiai ačiū kolegos. E, likime ir toliau kartu, palaikykime ryšį ir žiūrėkime, kaip seksis dėrėti su Europos komisija E, Tibor dabar rengia nuomonę. Aš gairėse taip pat nurodau svarbius dalykus ir kai jau komisija pateiks e, galutinius skaičius, maloniai grįšiu jūsų komitetą ir juos jums pristatysiu. Na ir geros jums sesijos šią popietę. Dėkoju. Puštė. Pirmininkas, ačiū. Aš Jau žadėjau tarti žodį apie jums išsakytus komplimentus, bet gal vėliau apie tai. Ponas Sanį, dėkoju, kolegos. Manau, kad diskusija buvo tikrai labai vaisinga, viena iš vaisingiausių vykusių kada nors šiame komitete. Prioritetai atrodo yra daugmaž aiškus, tačiau gal atsiras kitų. Norėčiau tarti gal žodį kitą apie štai, ką mes kalbam apie pinigus, bet juk kalbėti reikia ne apie tik pinigus, bet ir apie politiką apskritai. Man atrodo, kad mums ir toliau reikia pabrėžti nuolatos Europos komisijai, tarybai, visam išorės pasauliai, kad BŽUP yra viena iš svarbiausių ES vertybių. Tai nėra kažkoks sektorinis atvejis ir viskas. Mes turime dėl to kalbėti apie tai, kaip šią sritį vystyti, daug kolegų pasisakė apie tai. Buvo kalbama apie bandomosius projektus, prioritetinius veiksmus ir taip toliau. Mes matome, kad lieka dar veiksmų laisvės šioje srityje. Mes norime ne tik išlaikyti saugų šį sektorių, be abejo, tas saugumas reikalingas, tačiau jei norime pasiūsti aišku signalą e, kaimo žmonėms, turime kalbėti apie kaimo vietovių gaivinimą tuo pat metu. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Išklausėte daug pasiūlymų, išvalgų pastabų, dalykų, kurie gal papildys jūsų poziciją. Tuo būdu jūs turite visas reikiamas priemonės tolesniam darbui, kuris linkėčiau, kad būtų sėkmingas. Kiekužės 23 dieną bus priimtas nuomonės projektas, paskui birželį. Tai bus tvirtinama biudžeto komitete ir Liepos mėnesio pirmosios sesijos metus bus tvirtinamas plenarinėje sesijoje. Ačiū dar kartą. Ir, kaip sakė ponas Des, tikimės, kad betradarbiavimas tarp mūsų ir toliau sklandžiai tęsis. O dabar penktas darbo tvarkės klausimas - ES ir Čilės Respublikos susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais. INTA yra kompetentingas komitetas šiuo klausimu. Kolegė Gilera yra mūsų pranešėja. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti šį susitarimą. Tai yra susitarimas tarp ES ir Čilės, kurio dėka bus galima užtikrinti gamybos biologinės ir, sistemo, ir kontrolės sistemų ekvivalentiškumą ES ir Čilėje. Šis susitarimas yra labai ypatingas. Čia dalyvauja Europos komisijos atstovai, norėčiau jums užduoti keletą klausimų, nes sustarimas tarp ES ir Čilės yra bendras sustarimas, dėl jo dar deramasi. Tačiau tas sustarimas jau buvo sudarytas, jis apims tik ekologinius projektus, e, produktus. Tai yra naujos kartos sustarimas susijęs su ekologinių produktų priekyba. Kai kurie produktai iš Čilės, ne visi tiesa, yra įtraukti į tą susitarimą. Iš jo buvo išbraukti mėsos produktai, pašarai ir akvakultūros produktai. Jie iš susitarimo buvo išbraukti kol kas, nes kol kas jie netitinka ES standartų. Šis susitarimas neišvengiamai kelia du klausimus. Pirmą kartą mes kalbame apie tokio lygmens susitarimą, e, kalbant apie ekologinius projektus. Pirmą kartą bus e, užstengiamasi užtikrinti lygiavertiškumą tarp ES ir Čilės taikomų standartų. Mano žiniomis iki šiol turime tokius susitarimus su 14 valstybių, tačiau ne viename iš jų, ne vienas iš susitarimų nėra sutartis. Tai yra dvišaliai susitarimai. Kaip jau sakiau, bus pripažįstami produktai, ekologiškai užauginti, tai nenauja. Tai egzistuoja jau sutarimus su 14 šalių, bet nauja yra tai, kad tai bus įtraukta į sutartį ir kad tas lygiavertiškumas bus įtvirtinas ir sutartyje. Norėčiau pasakyti mūsų komiteto kolegoms, kad Čia mes kalbame apie procesą, kuris buvo užbaigtas, visi reikimi dokumentai pasirašyti, o dabar diskusija vyksta Europos parlamento viduje. Šiandien norėčiau pasakyti, kad šiandien pagal procedūras nepakankamai atsižvelgiama į Europos parlamentą. Kodėl? Todėl, kad mes kalbam apie sustarimą tarp ES ir Čilės Tuo tarpu tas sustarimas jau buvo sudarytas ir pasirašytas. O ką mes galim daryti? Tik pareikšti nuomonę. Rytoj vyks diskusija INTA komitete dėl sustarimų su trečiosiomis šalimis. Tai yra įprastinė normali procedūra, tačiau reikia būtinai šią problemą iškelti. Negaliu nutilėti, nes manau, kad tai nėra ta procedūra, kur skaitomasi su Europos parlamentu, net jeigu tai yra įprastinė procedūra. Taigi sustarimas jau yra. Ir viskas, ką galime pasakyti, yra taip arba ne. Savo pranešime norėjau užduoti klausimą. Kaip žinia, mes kalbame apie reformas, kurie bus taikomi ekologiniams produktams. Taigi, tas sustarimas jau yra pasirašytas ir tolesnio reglamento regisi nebus laikomasi. Mes keičiame savo mes šiek tiek keičiame savo standartus ir paskui, kai bus pasirašytas susitarimas, reikės abi, abu tos susitarimus tarpusavį suderinti. Kita pasiekmė. Uh, Manau, kad reikia pasižiūrėti, koks bus poveikis, kai mes pasirašome sustarimą su kažkuria iš trečiųjų valstybių. Tos pasiekmes jau yra jaučiamos. Ir pasižiūrėti, kokios jos gal, gali būti kitos ateityje. Nes jos gali būti svarbios, pasirašant sustarimus su trečiosiomis šalimis. Čia mes kalbam tik apie ekologinius produktus. Ir ir žinome, kad yra ekologinių produktų poreikis, kuris yra didesnis, negu jų gali pasiūlyti ES žemdirbiai. Pagal mano turimus duomenis, ES importuoja daug daugiau produktų negu Čilė. E, ekologinių produktų gamyba auga. 5 procentus per metus augo per pasaruosius 10 metų. Tad iš tikrųjų gaminama daugiau, tačiau poreikis saviems produktams auga dar greičiau. Ir paklausa didesnė negu šiandien turim pasiūlą. Tas pranešimas, kurį teikiu šiandien diskusijai, yra tas pranešimas, kurį turėjau jums pateikti. Reikėjo laikytis visų nusatytų laikotarpių. O pasakyti galim taip arba ne. Aš tuos niuansus jums paaiškinau. Tačiau galiausiai mūsų Balsavimas bus už ar prieš šį sustarimą, o rytoj INTA komitete diskusijai bus teikiamas sustarimas pasirištas su Čile. Mano klausimas Europos komisijos būtų labai paprastas ir aiškus. Norėjau jį Marijai Angelės užduoti. Kodėl buvo nuspręsta ekologinius produktus išimti iš įprastinių susitarimų, dėl kurių deramas visiškai normaliai su Čile? Kodėl jūs nusprendėte būtent taip ir pasirašyti atskirą susitarimą dėl ekologinių produktų? Antras mano klausimas. Man kilo tam tikrų abejonių. Man kai kuriuose ekologinių produktų komiteto grupės man išsakė savo susirūpinimą. Tas lygiavertiškumas, kuris iki šiol, ar lygiavertiškumo užtikrinimas, iki šiol jis buvo labiau administracinis. Ką jis gali reikšti ekologinių produktų gamybai? Nes lygiavertiškumas yra tas dalykas, kuris turi būti įtrauktas į sutartį. Tai štai tokie būtų mano siūlymai. Esu viena iš tų, kurie pritarė tam sustarimui, bet man nepatinka procedūra ir nepatinka formatas, nors ta procedūra yra įprastinė. Tad aš nekalbu konkrečiai apie šią sutartį, bet apie visas. Apskritai, manau, kad ateityje tos procedūros turėtų keistis. Nes mums visą laiką yra sakoma, kad Europos parlamentas neva veikia neskaidriai, Bet mūsų prašoma pasakyti taip arba ne e, dėl susitarimo, kuris jau buvo sudarytas ir pasirašytas. Tad manyčiau, kad procedūros ateitie turėtų būti kitokios. Dėl... Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Dar tiesa, mano nuomonė būtų tokia. Reikia paremti šį susitarimą, nepaisant tų mano komisijai užduotų klausimų dėl lygiavertiškumo. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. O dabar pradėsim diskusiją. Pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui. Kolega Takula, pusantros minutės, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Keletas žodžių, nes aš dirbu taip pat ir intą komitete. Tai yra pirmas susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais, kurį sudarė ES su Čile. Jis tai, tai labai svarbu, nes ekologiškų produktų gamyba nuolatos auga. Pasarai dešimtmetį buvo stebėtas stabilus augimas. Tačiau sustarimas yra tas, kur didesnių problemų nėra. Čilė yra viena iš mūsų Pietų Amerikos prekybos partnerius, kur bendradarbiavome kaip su kitais. E, svarbus dalykas šiame sustarime yra štai kas, kad sustarimas galėtų keistis atsižvelgiant į naują informaciją susijusią su ekologinių produktų gamyba. Poveikio vertinimo taip pat buvo paprašyta, aš tai nuostatai pritariu, kadangi tai yra pirmasis sustarimas dėl ženklinimo ekologiškų produktų atskiromis etiketėmis. Ir mes tai padės tas susirimas įgyvendinti. Tai lauksiu maloniai bendradarbiavimo su jumis šiuo klausimu. Ačiū. Kolega Oazų. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra dar vienas laisvus prekybos sustarimas, kuris e, Prancūzijos ir kitų šalių, ES šalių gamintojams pasunkės konkurencija Čilės gamintojai, gaminantis medų, daržovės ir panašiai, konkuruos su mūsiškiais. Mes juk gaminame tuos pačius produktus, kurie minimi ir šiame sustarime. Ta sistema tikrai labai nenusekli, e, nenoriu sakyti, kvaila. Iš tikrųjų, tai bus e, dar vienas nesažininkos konkurencijos pavyzdys. <clears throat> Ką tai atneš mūsų vartotojams, mūsų ekologiškų produktų gamintojams? už kokią kainą tie produktai bus parduodami. Tai ir vienas klausimas. Antras, ekologinių produktų apibrieštis. Tos apibriešties prireikia tam, kad žmonės galėtų valgyti sveikiau ir antra, kad būtų skatinami ekologinių produktų gamintojai. O dabar kam iš Čilės atsivežti ekologiškus produktus iš už tūkstančių kilometrų? Tai turės be abejo ekologinį poveikį. Ne, uh, auga e, poreikis tokių produktų, bet kaip su išmetamosiomis dujomis, kurių bus e, vežant produktus taip toli. Mm, man atrodo, nėra geras dalykas šis sustarimas. Dėkuoju. Dėkuoju, pan posio Flanagan. Ačiū, kolega Flanagan. When, uh, this, uh... Kai pirmiausia, perskaičiau darbo tvarkėje, kad bus šioks klausimas, turėjau jį pasižiūrėti dar kartą į tai. E, bet man kilo klausimas, ar reikia tokio susitarimo. Man tai panašu. Į tai, ką minėjo paskutinis kalbėtojas. Nežinau, ko žmonės galvoja apie ekologinius maisto produktus, tačiau kad juos būtų galima atvežti iš taip toli, reikės e, didžiulio kiekio kūro. Sakoma, kad poreikis yra paklausa didžiulė, bet kodėl tuomet neužsiauginus tų taip trūkstamų produktų čia, vietoje? Nesuprantu, kam gabenti prekes iš vieno pasaulio galo į kitą, ko tai pastenauja mūsų planetai. Dėkuoju, pan posel Denano. Dėkuoju, kolega Denano, regis, ne? Oui, merci, président. Kolega Andriju. Dėkoju. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Klara Gilera. Jie uždavė klausimus Europos komisijai. Tie klausimai tikrai yra e, labai svarbus, galėtume ir visi kartu juos užduoti. Kalbame apie ekologinius produktus ir kalbame apie visą tą trajektoriją. Mes peržiūrime dabar Europos reglamentą. Pone pirmininkė, jūs žinote, kad svarbiausia yra tai, kad mūsų šiandien prašoma pasakyti taip arba ne dėl to sustarimo. Bet šiaip e, ketinama parengti naujas taisyklės, kurios dar sudėtingumo įneš. Na, iš tikrųjų, mes reglamentą rengime ir tuo pat metu mūsų, mūsų pra, yra prašoma įvertinti susitarimą, pasakant taip arba ne, tuo pat metu. Iš tikrųjų, netinkamas momentas. Be abejo, problemas spręsti reikia. Mes žinome, kad e, kalbant apie ekologinius produktus, yra tokių trečiųjų šalių, uh, kurios neturi teisės aktų reikiamų šioje srityje. Ir užtikrinti tų produktų atitikti esamiems reikalavimams kartais būna labai sudėtinga. Nenorėtume, kad blogos kokybės šie produktai patektų ES teritoriją. Kai kurios šalis teisės aktus turi. Tai yra irgi tas dalykas, kurį reikėtų tinkamai įvertinti. Aš jau sakiau, šiandien poreikis yra didesnis negu pagaminama ekologinių produktų, bet reikėtų skatinti Europos ekologinių produktų augintojus ar gamintojus gaminti ir auginti daugiau, um, o ne jų ieškoti kitoje planetos pusėje. Tiesiog reikėtų tos produktus gaminti vietiškai, lokaliai ir tinkamai subalansuoti eksportą ir importą tų produktų. Manau, kad svarbu nepamiršti ir mūsų tikslų, suformuoti tinkamus reikalavimus. Ir norėčiau išgirsti atsakymus e, į, į tuos klausimus, kuriuos iškėlė ponia Aguilera. Ponia Sandra, prašau. Gracias, presidente. Bueno, yo en primer lugar. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, kai dėl procedūros. Pritariu tam, ką sakė kolegė. Tačiau iš esmės negaliu pritarti šiam susitarimui. Mano nuomonė tikrai bus neigiama. Kodėl? Todėl, kad manau, jog ekologinis žemės ūkis turi siekti šiek tiek daugiau negu pats gamybos būdas. Svarbu, kad būtų tinkamai užtikrinamos darbo sąlygų žmonių, kurie ūkiuose dirba, tai turi būti vietiškai gaminami produktai ir panašiai. Šis modelis neturėtų skatinti energijos švaistimo e, ar CO2 papildomų iš metalų pagaminimo. Tai neturi prisidėti prie klimato kaitos spartinimo. Aš manau, kad alternatyva ne tik ekologiniam žemės ūkiui, bet e, žemės ūkiui apskritai, o ypač ekologiniam žemės ūkiui, e, yra ta, kad reikia gaminti vietiškai Europos Sąjungoje. Mes savo šalyse tokių ūkių turime nelabai daug, tai yra pakankamai sezoniška gamyba, tačiau tai yra tie klausimai, kuriuos pagaliau reikia iškelti. Mano supratimu, tarptautinė prekyba, masinė tarptautinė prekyba ir ekologinių produktų masinis transportavimas e, per visą planetą dėja labai smarkiai prieštarauja tam, kas yra savo esme ekologinis žemės ūkis. Ačiū, ponia Petir. Ačiū, ponia pirmininkė. Susitarimas tarp ES ir Čilės šiuo metu negali būti keičiamas. Mes galime jam pritarti, tačiau turime pasinaudoti šią diskusiją, kad įvertintume Europos parlamento vaidmenį derantis dėl tokių susitarimų. Manau, kad ES vaidmuo čia turėtų būti rimtesnis. Tiesa, kad Čilė įsigaliojus šiam susitarimui pradės eksportuoti daugiau žemės ūkio produkcijos ES, skaitant vyną, tačiau ES lygiai tą patį galės daryti, eksportuodama europietišką vyną į Čilę. Būtent dėl to manau, kad e, galėtume pasimokyti iš šios diskusijos, varstydami veiksmingas priemonės, kurių būtų galima imtis ES lygių tam, kad e, galėtume padidinti ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos apimtis ES, nes paklausa jų yra didesnė už pasiūlą ir žmonės yra pasirengę mokėti didesnę kainą. E, manau, kad ekologinių žemės ūkio produktų gamybos didinimas 5 procentais per metus yra nepakankamas, reikia daugiau. Albert Dės. Ačiū pirmininkė, paprašiau žodžio dėl to, kad pritariu daugumai išsakytų minčių ir pasiūlymų daugiau dėmesio skirti vietos gamybai, todėl prašau kolegos paramos uh, užkirsti kelią komisijos nario planams visiškai uždrausti augalapsaugos e, priemonės. Uh, Ir e, pavyzdžiui, gaminant baltyminius augalus yra vieną kartą tik tai per metus naudojami įvairūs pesticidai. E, tai jeigu juos uždrausime, tai prarasime 100 milijonų tonų, reikės išsivežti iš užsienio, tam reikės milijonų litrų degalų ir tai bus nepateisinama ekologiniu požiūriu. Ačiū Žodės komisijos atstoviai, poniai Saras iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Ne, pirmininkas atsiprašau. Ponas Agnių dar paprašė žodžio prieš tai. Atsiprašau, ponė. E, aš e, tikėjausi, kad pastebėjote mano norą prašyti žodžio, aš tikrai norėjau sugadinti diskusijas su ekologinė žemės ūkio produkcija yra labai subjektivus dalykas. Aš noriu pasakyti, kad aš e, auginu ekologinę e, ekologinius produktus, e, kuriuos galiu parduoti ekologiniams ūkininkams, po to jie parduoda trečiosiams šalims ir ta produkcija yra sumaišoma su genetiškai modifikuota. Aš tik noriu pasakyti, kad ekologinius žemės ūkio produktus reikia tinkamai ženklinti. Taigi, tačiau yra nemažai tokių, kurie mano, kad gaminti vietoje yra daug svarbiau negu gaminti pagal ekologinės žemdirbystės principus. Vienintelis šios problemos sprendimo būdas yra tas toks, kad ekologinį maistą vartojantys žmonės turi pareikalauti jo tinkamo ženklinimo, kad matytų, iš kur tas maistas yra atgabenamas ir kad patys galėtų priimti sprendimus pirkti. Ir ne, aš nemanau, kad tam reikia kažkokių specialių teisės aktų, kaip dabar siūloma. Ačiū žodis komisijos atstovai. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Už šį šią diskusiją pristatytas tam tikras iš ankstinės nuomonės, kurio egzistavimas pasitvirtino dėl procedūros. Buvo teigiama, kad nepakankama pagarba yra parodoma. Parlamentui pasirinkus procedūrą iš tiesų yra priešingai. Mes visuomet įtraukime parlamentą, jo atstovus į savo pasiūlymą rengimą. Jeigu Jau buvo minėta, kad čia yra taikoma įprastinė procedūra ir mes jokių teisės aktų nepažydėme. Mes du kartus parlamentą informavome apie mūsų ketinimus. Pirmą kartą 15 metų lapkričio mėnesį, kuomet buvo pradėtas darybas ir antrą kartą, kuomet susitarimas buvo parafuotas praėjusiais metais. Jeigu vis dar manote, kad mes netinkamai vykdėme savo pareigas, tai tokius priekaištus norėčiau atmesti ir pasakyti, kad procedūrų mes laikėmės. Grįžtant prie antro klausimo e, dėl 834 e, reglamento peržiūrėjimo. Mes pradėjome darybos su Čilė dar nepradėjus e, reglamento dėl ekologinės žemdirbystės peržiūros. Taigi reikia viską vadinti savo vardais ir matyti, kokia yra situacija. Reglamento peržiūra dar užtruks iki vasaros, tačiau mums yra labai svarbu užtikrinti, kad kontrolės normos tiek Čilėje, tiek ES būtų uh, vienodos, kad būtų galima paprastai įvežti ir išvežti produktus be jokių papildomų reikalavimų, kad mūsų e, gaminiai būtų parduodami Čilės rinkoje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos gaminiai. Dabartinėme projekte yra numatytas tam tikras prisitaikymo mechanizmas, kuris būtų pasiteltas tuo atveju, jeigu diskusijos dėl ekologinės žemdirbystės reglamento peržiūros pasibaigtų taip, kaip mes pageidaujame, nes kiekvieną kartą keičiant reglamentą, keisti susitarimus būtų sudėtinga, todėl mes traukime atitinkamą nuostatą į dabartinį susitarimą. Noriu pabrėžti, kad pirmą kartą e, yra susitariama vadovaujantis 14 metų tarybos gairėmis dėl lygiaverčių reikalavimų taikymo eksportuojant žemės ūkio produktus ir juos importuojant. Mes nenorėjome, kad vienašališkai būtų e, pripažįstama e, tas e, tie vienodi standartai. Anksčiau taip elgdavomės gavę atitinkamą prašymą iš trečiųjų šalių, tačiau niekuomet nėra buvę, kad visiškai būtų užtikrintas abipusiškumo principo laikymas tokį sustarimą pasirašant. Pasturint omenyje, kad ekologinės žemdirbystės sektorius nuolat auga, į rinką patiekiama vis naujų produktų, kurie arba joje įsitvirtina, arba ne. Tuomet galima juos pasiūlyti ir trečiųjų šalių rinkoms ir mes norime, kad būtų skatinama priekyba šiame sustarime minimais žemės ūkio produktais. Kalbėjote apie poveikį mūsų žemdirbiams, ūkininkams ir maisto produktų gamintojams. Mes įvertiname atitinkamus duomenis, prieš tai, vertinsime jas ir toliau, vertinsime Čilės žemės ūkio produkcijos eksporto mastą į ES ir atvirkščiai visus duomenys turime, galite su jais susipažinti, jeigu pageidaujate, tačiau tik trumpai noriu priminti, kad Čilėje yra 680 tūkstančių žemdirbių, Europoje jų yra keliolika milijonų ir žemės ūkio naudmenų plotai yra kelis kartus ar kelis, kelias dešimtis kartų didesnė Europos Sąjunga, taigi šis susitarimas yra asimetriškas ir yra naudingas Europos Sąjungai. Taigi, Šis susitarimas galbūt paskatins ekologinės žemdirbystės plėtrą Čilėje. Kalbant apie vietos gamybą, gerai, kad buvo užduotas šis klausimas, tai yra naudinga vartotojui, tai yra toks gamybos būdas, kuomet yra taupomi gamybos ištekliai, mažinamos sąnaudos, tačiau tai nėra lygiai gretų ekologiniai žemdirbystė, nes ekologinės žemdirbystės procese negalima naudoti tam tikrų medžiagų, kurios yra uždraustos. Taip pat buvo minėtas ir atitinkamas produkcijos ženklimo klausimas. Ką dar būtų galima papildyti? Jeigu pamiršau kokį nors klausimą paminėti, tai galite užduoti papildomai, su pasirengusi diskutuoti. Ačiū, poniai direktoriai. Aš manau, kad kalbant apie ES eksporto galimybės, <clears throat> Vis tik tai čia buvo pabrėžtas transportavimo e, aspektas, e, kuriam reikia daug išteklių ir e, finansinių ir energijos išteklių. Taigi tai reikia atkreipti dėmesį, dabar žodis ponė Agilėra, kad apibendrintų diskusiją. Dėkuoju, panė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti komisijos atstoviai Marija Angelis, kuomet aš kalbėjau apie komisiją, tai nereiškia, jog mes nepagarbiai žiūrime į komisiją. Aš paprasčiausiai turėjau omenyje tą tvarką, procedūras ar, ar, ar standartus, kuriuose e, trūksta kai kurių dalykų. Tad tai, ką, tai, ką daro Žemės ūkio generalinis direktoratas, visiškai e, e, sutampa su, su tuo, ko mes e, norime. Kaip jūs žinote, dažnai mes patys esame kaltinami, kad e, neužtikriname pakankamo skaidrumo, ypač prekybos sutarčių atveju. Kai kas iš principo kovoja prieš laisvos prekybos e, susitarimus. Tačiau aš manau, kad prieš pasirašant sutartis, jeigu Europos parlamentas galėtų pateikti savo nuomonę, tai būtų geras dalykas. Dabar mes galime e, pateikti savo nuomonę tik tai po. Ir todėl mūsų e, vaidmuo yra daug e, silpnesnis. Tačiau e, jūsų veikla visiškai atitinka e, reikalavimus. Aš turėjau omenyje paprasčiausiai esamą tvarką, kurią, mano nuomonė, reikėtų e, pakeisti. Bet e, aš visiškai nenorėjau pasakyti, kad jūsų direktoratas nes generalinis direktoratas e, nes, nesilaiko kokio nors taisyklių. Jūs laikotės dabar galiojančių taisyklių ir, ir galiojančios tvarkos. Pastaruoju metu susitarimai su trečiosiomis valstybėmis buvo labai intensyviai aptariami ir šiame kontekste aš manau, kad reikia keisti tų sutarčių e, tvirtinimą tvarką. Dabar kalbant apie ekologinius e, produktus, jiems yra taikomas, e, taikomi specifiniai reikalavimai ES. Vietiniai produktai yra taip pat labai įdomi kryptis, siekiant užtikrinti, kad būtų tiekiami švieži produktai, kad jie būtų gaminami vietoje. Tuo mes kovojame su klimato kaita. Tačiau tarp e, tų aspektų nėra prieštaravimo. Mes norime per šią sutartį reglamentuoti prekybos E, aspektus, kurie apima ekologinius produktus. Aš manau, kad e, šitie dalykai, šita tvarka turi būti aiški ir suprantama ir taip yra visuomet geriau, negu kad tokių taisyklių nebuvimas. Tad jeigu yra prekybos ryšių tam tikrų, tie ryšiai turi būti reglamentuojami jiems turi būti e, taikomas tam tikrus taisyklės. Aš manau, kad e, šita sutartis eina tinkama linkme, todėl kad ES reikalavimai yra griežti, jie griežtesni negu e, Čilės ir palaipsniui tokie standartai įsigalioja per būtent tokias sutartis. Ir visuomet geriau, kai yra taikomi tam tikri standartai, tam tikros taisyklės prekybos sektoriuje. Visuomet geriau negu jų nebuvimas. Rytoj šito klausimu diskutuojame INTA komitete. Dėkoju. Kadangi mes turime tik tai pasakyti taip ar ne, tai mums siūloma pasakyti taip ir šios diskusijos mums leido geriau suprasti, kokia yra padėtis, kokie yra svarbiausi aspektai šioje rinkoje, kalbant apie prekybos susitarimą dėl ekologinių produktų su Čile. Dėkoju e, pranešėjai, dėkoju komisijos atstoviai, visiems kalbėjusiems kolegoms. Pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės penktoji diena. O paskui visa procedūra tęsis toliau, kaip ir yra numatyta. Toliau kitas darbo tvarkės punktas - komisijos e, pristatymas, komisijos ataskaita dėl įpareigojimo skirti žemės ekologinių požiūrių svarbioms vietoms laikymosi pagal tiesioginių žalinimo išmokų sistemą. Čia kalba sukasi apie BŽUP žalinimą ir tiesioginės e, išmokas 13 metais BŽUP kontekste buvo įtvirtinamas žalinamas, siekiant užtikrinti gamtos išteklių tvarų e, valdymą ir siekiant užtikrinti, kad ūkininkai, visas žemės ūkio sektorius atsižvelgtų į klimato kaitos krizę ir atitiktų aplinkos apsaugos reikalavimus. Čia kalba taip pat apie tai, kad 5 procentai e, žemės naudmenų taptų ekologinio požiūrių svarbiamis vietovėmis. Ir visą tai vyksta siekiant žalinimo tikslų, kurie buvo numatyti, kaip sakiau, 13 metais. Tai yra šios reformos vienas iš svarbiausių ramščių. Ši tema yra labai įdomi ir aš iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovams kurie informuos mus apie tai, kaip laikomasi numatytų reikalavimų. Kaip sakiau, buvo 5 procentų tikslas fiksuotas. Ponas Dimitru pristatys šitą klausimą komisijos vardu. Prašom, ponė direktorė, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, kaip pirmininkas ir minėjo, komisija kovo 29 dieną šių metų e, patvirtino ataskaitą e, šiuo klausimu, kuriuo, kurį mes nagrinėjame. Tai yra e, BŽUP žalinimo aspektas. Komisija, komisijai tenka teisinė prievolė tai įgyvendinti bandau susidoroti su šitą įrangą, tačiau kol kas nepavyksta man. Galbūt geriau veiks, jeigu jūs ateisit arčiau. Kalbant apie E, reglamentą, reglamentuojantį tiesioginės išmokas ir apie ataskaitą dėl ekologinį požiūrių e, svarbių vietovių, kurių e, plotas turi sudaryti nuo 5 iki 7 procentų. Visokio paskirties žemės. Ariamos žemės. Tai e, yra pirmųjų keleto gyvenimo metų apžvalga ir čia taip pat kalbama apie galimą poveikį aplikai. Todėl aš norėčiau Jums pristatyti dabar e, analizės duomenys po dviejų metų įgyvendinimo. Ir e, tai yra 16 metų analizės kuomet buvo žalinimo įgyvendinimo peržiūra, papildymas. Mes čia kalbame apie potencialų poveikį aplinkai ir kalbame taip pat apie e, šitų ekologinių požiūrių svarbių e, vietovių plotą nuo 5 iki 7 procentų visos ariamos e, žemės. Remiantis mūsų sukurtais duomenimis, norėčiau Jums priminti, jog šita peržiūra 16 metais pabrėžė, jog taisyklės turi būti taikomos visiems vienodos, vienoda administracinė našta, taip pat turi būti siekiama laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų. Kaip jūs žinote, buvo siekiama supaprastinti žalinimo procesą ir aplinkosaugos e, aspektas pagal 14 metų deleguotą teisės aktą, kuris buvo priimtas 17 metų e, metais ir ten yra numatyta apie e, ekologinį požemio E, apie tai, kad e, ekologinių požymių svarbios e, vietovės turi sudaryti tam tikrą procentą ir kad turi būti daromas tam tikras spaudimas ūkininkams dėl aplinkos saugos reikalavimų, dėl tų reikalavimų taikymo dirbožėmiui, orui ir kiek tuo būdu visose ūkiuose, kur daugiau negu 15 hektarų yra remos žemės, tokie reikalavimai turi būti įgyvendinami ir kiekvienas ūkininkas turi imtis atitinkamų veiksmų. Yra įvairių tipų e, ūkių ir, ir, ir, ir žemių, yra pūdymai, yra kitokios paskirties e, žemės ir tomis priemonėmis yra e, siekiama gerinti aplinkosaugą, pavyzdžiui, įmantis priemonių tokiuose žemės plotuose, kur yra augalų, kurie absorbuoja azotą, ūkininkai gali pasirinkti tai, kas jiems tinka geriausiai, kokios priemonės jiems geriausiai tinka siekiant tų tikslų ir šio požiūrį yra rengiami sąrašai nacionalinių lygmenių ir yra taip pat e, numatomi tam tikri rodikliai ir faktoriai. Jie taip pat gali kisti priklausomai nuo to, kokios priemonės yra taikomos. Pavyzdžiui, tuo atveju, kuomet kalba sukosi apie augalus, kurie sugeria azotą, bus vienokie skaičiai, kitais atvejais kitokie. Čia matote 15-16 metais, kokia buvo padėtis valstybėse narėse, 19 valstybių narių, 16 metais. Kaip matote, tarp jų šitų metų skirtumų yra palyginus nedaug gyvendant tą sistemą ir vertinant reikalavimų įgyvendinimą. Matome, jog tie reikalavimai taikomi e, 70 procentų e, žemės, likusi žemės, likusi žemės daliai taikomas e, išimtis, kadangi tai yra arba labai mažai, maži ūkiai, arba dėl kitų priežasčių, apie 8 milijardai hektarų 15 metais buvo paskelbta ekologinį požemį svarbiomis vietovėmis, tai yra 13 procentų e, tų žemė, kuriams yra taikomas FA e, taisyklės ir 10 procentų visos žemės, tad matome 16 metais padėtis per daug nepakito, kad tos pačios tendencijos plėtojamos toliau. Dabar pabandykime pažvelgti, kokie, kokie tipai dažniausiai yra gyvendinami ūkininkų. Matome, jog 92,5 procentai. Toks yra skaičius visų tų priemonių. Daugiausiai yra priemonių e, taikoma, e, tų priemonių, kurios susijusios su augalais, kurie e, sugeria azotą. Toliau. Uh matome, kad palyginus mažas procentas tenka karsto, kraštovaizdžio priemonėms. Toliau, e, kaip visą tai pasiskirsto valst, tarp valstybių narių. Ši lentelė rodo įvairių ekologinių požiūrių svarbių vietovių pasiskirstimą tarp valstybių narių. Devynios valstybės yra virš 9 procentų, Tad e, matote, kokie įvairūs variantai taikomi valstybėse narėse. Matome, jog daugiausiai yra pūdymų ir toliau eina augalai sugeriantis azotą. E, e, matome kaip valstybės narės įgyvendina šitos dalykus. Matome, jog kai kuriais atvejais, siekiant, kad 5 procentų tikslas būtų pasiektas, pakanka taikyti pūdimų priemonę. Toliau mm, pasižiūrėkime, kas Ką naujo galime sužinoti palyginus su prieš tai vykusią peržiūrą? Matome, koks yra potencialas siekiant užtikrinti rušių įvairovę ir išsaugant ekosistemas. Matome, jog palyginus su pernai e, metais einama toliau. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog Tai yra teorinis vertinimas, mes remiamės paskeltais moksliniais duomenimis ir tuo modeliu, kurio, kuris buvo parengtas e, mokslinio tyrimų bendrajame centre. Taip pat čia yra parengta tam tikra skaičiuoklė, ten, pagal kurią mes e, galime atsižvelgti daugelį aspektų. Ir matome iš principo bendrą vaizdą, kokius variantus įgyvendina valstybių ūkininkai. Mes taip pat esame atlikę keletą simulacijų bei analizių ir remiantis tuo mes. Uh, galime teikti, jog visos įgyvendinamos priemonės skirtingų laipsnių yra naudingos aplinkosaugai ir bioįvairoviai. Ten, kur e, ekologinį požiūrį svarbi situacija dar negu 15 procentų regionų lygmenio, tai ten uh, daugiausiai buvo akcentuojama 70 net procentų e, pūdimų priemonė. Kaip, manote, kaip matote, e, tai, koks tipas yra pasirenkamas, turi skirtingą poveikį bioįvairoviai. Ir aišku, svarbu yra ne tik tai pats pasirinktas tipas, bet atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog daug kas priklauso ir nuo vadybose konkretaus įgyvendinimo. Pavyzdžiui, kalbant apie pasėlių maišymą derinimą, apie augalų specialias charakteristikas kraštovaizdžio požiūrių bei apie pūdimus, tai kuomet ten yra siejamos, siejami kokie nors pasėliai, tai turi, pavyzdžiui, didelės įtakos uh, augalų apdulkinimui. E, taip pat e, pūdimo atveju nenaudojami pesticidai, nėra jų liekanų ir tai daro e, labai didelę įtaką paukščių buveinėms. Toliau ten, kur yra auginami augalai, kurie sugeria azotą, poveikis yra, yra kitoks. E, tačiau e, kaip visa tai turėtų būti plėtojama ateityje. Mes pasiūlėme kai kurių pakoregavimų žalinimo procesui ir yra pateikta tam tikrų pakeitimų per deleguotus teisės aktus. Jais siekiama užtikrinti geresnę vadybą ir geresnį gyvendinimą, kalbant e, apie spūdimus ir kai kurias e, kitas priemonės. Yra taikomas specifinės augalų apsaugos priemonės. Ir e, čia yra kalba apie perėjimą nuo 5 iki 7 procentų ploto ir komisija e, mano, jog e, šiandien dar nebūtina siekti, kad plotai padidėtų nuo 5 iki 7 procentų, o labiau reikėtų gerinti e, vadybą ir konkretų priemonių įgyvendinimą. Dėkoju. Dėkoju. Labai įdomus pristatymas, pranešimas. Aš manau, kad e, e, Alberas e, turėtų pirmas pasisakyti. Ačiū pirmininkė už šį komisijos e, ataskaitos pristatymą. Jis buvo išsamus, tačiau atitolęs nuo praktikos. Tikiuosi, kad ūkininkai nesiklausė, priešingą atveju dar labiau dar kritiškiau pradėtų vertinti Europą. Po dviejų metų mes neįmanom, nėra įmanoma kažkokių tarpinių rezultatų pateikti. Kalbant apie tos tarpinės kultūras, noriu pasakyti, kad mūsų regionai šitarpinės struktūros daro didžiulį teigiamą poveikį, kaip galima čia jomis abejoti. kai buvo minėtos tos buferinės zonos arba miškų zonos, jos ekologinių požiūrių pasteisino, tačiau negalima jų sukurti Vokietijoje, kadangi pati procedūra yra labai sudėtinga ir valstiečiai, nenorėdami tiksliau ūkininkai daryti klaidų, paprasčiausiai atsisako šitos metodikos dėja nieko nebuvo paminėta apie skaičius susijusius su azotą absorbuojančiais augalais. 39 procentai jų Vokietijoje yra naudojama, tačiau dabar uždraudus e, tam tikrus pesticidus e, jau tie azoto absorbuojantis augalai nebus auginami siejami, soją mes turėsime importuoti iš trečiųjų šalių ir aš manau, kad šis komisijos pasiūlymas yra visiškas šūvis pro šalį. Nes pavyzdžiui, bitininkams yra labai naudingi e, baltyminiai augalai, nes jų žydėjimo laikotarpis yra palankus bitininkams ir bitėms. Aš manau, kad šį klausimą turėtume aptarti dalykiškai pasitelkę ekspertus, o ne tik tai e, vienpusiškai pristatant, kaip ką tik, kad buvo e, padaryta ir aš, aš visiškai e, nepritariu tokiems pasiūlymams, nes jie atitolė, atitrūkė nuo tikrovės ir jos yra labai sunku gyveninti. Pirmininkas ponas Lazon dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kaip ir dauguma ūkininkų, kuriuos remius profesinės sąjungos, norėčiau pasakyti štai, kad jie priešinasi Europos komisijos teikiamam deleguotojam aktui. Jo tikslas yra 2019 metais primesti jiems papildomus žalinimo įsipareigojimus, lik jų dar trūktų. Ta priemonė, kuri daugiausia problemų sukels, yra ta, kur prašoma uždrausti bet kokių fitosanitarinių priemonių naudojimo nutraukimo kai kuriems ankštiniams augalams, kurie auks tose zonose, kurios bus ekologinių požiūrių svarbios. Ir tai gali ūkininkams sukelti daug sunkumų, taip pat, sakoma, padidinti pūdimų plotus bus reikalaujama. Be abejo, išauks dar labiau ūkininkų sąnaudos dėl to ir teks ko gero atsivežti trūkstamų baltyminių augalų iš kitur. Tai tikrai yra visiškai beprasmiškas dalykas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Makartį, prašau. Dėkoju. Atleiskite didžiai pasisakymo dalį praleido, bet tas skaičiau dokumentą. Reikėtų pasakyti, kad komisijos žalinimo reikalavimai neatspindi ūkininkavimo realybės daugelį šalių. Tai neleis skatinti didesnių lankstumo principų įdėgymo, tai neleis ieškoti papildomų e, dalykų ir priemonių. E, valstybės narės e, ir ūkininkai laukia kaip tik didesnio lankstumo, čia siūloma kažkas priešingo šios priemonės neturės jokios naudos. Pavyzdžiui, Airijoje mums reikia, pavyzdžiui, priimti specifines nuostatas e, ūkiams, kurie augina nedaug derlius, kurie smulkus ūkiai. ūkiai. Reikėtų priminti, kad tik 25 prie, e, ūkininkai pernai dalyvavo tose um, lygiavertiškumo nustatymo priemonėse. Lygiai tas pats ir kalbant ir apie tas priemonės siūlomi labai biurokratiški dalykai, labai biurokratiški reikalavimai. Taip pat grasinama dideliomis baudomis. E, baudos, e, kalbama apie to pat mečio, apie supaprastinimą ir taip toliau ir panašiai. Valstybės narės e, nenori reformuoti tos egzistuojančios sistemos ir man atrodo, Europos komisija turėtų apie tai pagalvoti. Ačiū kolega Egniu. Norėčiau vieną reakciją išsakyti. Komplikacijos yra ta žodis, kurį minėjo visi, nes sistema bus baisiai komplikuota. Man atrodo, kodėl mm, į pirmąjį ramsį šito neperkelus. Pirmasis ramsis turėtų būti skirtas remti ūkininkams. O paskui štai buvo sumasytas antras ramstis, į kurį buvo sukrautos visos tos įvairios schemos, uh, valstybės narės juk pačios galėtų spręsti, kas jums naudingiausia. O paskui pradedama kalbėti apie tai, kas ir kaip. Mes negalime pakankamai gerai kontroliuoti turimų savo pasėlių. Taigi, ūkininkui teks e, prisitaikyti prie naujų reikalavimų, taikomų ir pūdimams ir reikės e, lauko dirbti mažiau nei keturis kart per metus ir panašiai. Aš net nežinau, ar daug kas žino, kas yra pūdimas. Tai reiškia, kad žemė nejudinama bent jau metus laiko. Tačiau tuo pat metu tai yra galimybė įvairiems parazitiniams augalams ten įsiveisti ir klestėti, nes negalima niekaip dirbti to žemės. Norėjau pasakyti, kad mes turėtume galbūt auginti daugiau ES, pernelyg esam priklausomi nuo importo, tad gal ūkininkams reikėtų sakyti, jeigu norėtumėte gauti subsidijų, tai turėtumėte gaminti, pavyzdžiui, baltyminius augalus. Bet tuo pat metu jiems sakoma, Reikia, kad jie būtų auginami ekologiškai, bet už tai jiems nesiūloma jokių išmokų papildomų. Penki procentai ariamos žemės, tiek turės būti paskirta ekologinių požiūrių svarbioms vietovėms. Man atrodo, tai gali būti per didelis skaičius, ūkininkams tiesiog reiktų leisti dirbti savo darbą. Dėkoju, teko pirmininkas. Naujos technologijos. E, gal turėtų ir kitai būti traktuojamus. Dėkui. Pone Müller, džiaugiuosi, kad kolega Desas dabar tapo liberalu. Jis e, toje frakcijoje labai gerai turėtų jaustis. Vis tik tai noriu, noriu padėkoti komisijai už pateiktą informaciją dabar e, tapo aiškiau, kodėl tas projektas buvo teikiamas. Jūs pats galite konstatuoti, kad e, tuo pasiūlymu norima ne ekologinių požiūrių svarbių vietovių plotus padinti nuo 5 iki 7 procentų, tačiau jų kokybę pagerinti. Noriu pabrėžti, kad e, šios vietovės nėra ekologinės žemdirbystės vietovės, tai yra įprasti e, žemės ūkio plotai, kuriuose mes norime e, pagerinti biologinės įvairovės padėtį. Per pastaros keltą metų mums tai pavyko padaryti ir turime nepamiršti, kad kuomet kalbame apie baltyminių kultūrų auginimą, tose vietovėse, tai mes norime aiškiai pasakyti, kad nenorime importuotų baltyminių augalų, mes norime patys juos gaminti ir kartą per metus pavasarį galime ten naudoti tuose plose pesticidus. O kuomet e, atvyksta pas mus bitininkai ir teigia, kad jie džiaugiasi šių kultūrų auginimu ir dar kuomet mes matome, kad tie augalai net ir azotą absorbuoja, tai šiuo deleguotų aktu man atsiskleidžia čia pridedamoji, tiksliau aš nematau čia jokios pridedamosios vertės susijusios su žalinimu. Aš noriu, kad komisija paaiškintų, kaip šiuo draudimu naudoti pesticidus, galbūt supaprastinti reklamus ir procedūras susijusios su žalinimu, ponė Delajer. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš komisijai noriu pasakyti tik vieną dalyką. Ačiū Dievui, komisija suprato, kad užteks 5 procentų, kas mano požiūriu yra daug ir kad nepasiūlė 7 procentų. Aš manau, kad reikia ūkininkus leisti dirbti savo darbą. Manau, kad jie tą geba daug geriau negu mes iš šios salės. Ir, ar, ar negu darbuotojas kur nors kabinete Europos komisijoje. Manau, kad siekdami didesnio paprastumo tik sudėtingiau viską dar supainiosime. Jūs sakėte apie tai, kad pūdymai padeda uh, E, užtikrinti kai kurių augalų augimą. Jų yra gerų, bet yra ir netokių gerų. O kai auga netokie geri, tai reikia leisti ūkininkui atsikratyti tom žolėm negerom, nes priešingų atveju sumenks jo gebėjimas auginti reikalingus augalus. Kitas dalykas, kuris galbūt būtų tinkamas ir protingas, reikėtų padaryti taip, kad to, tie pūdymai galėtų būti tinkamai e, naudojami, kad, pavyzdžiui, pievos ten auktų, kad bitės galėtų rasti savo maisto, nes bitėms maisto trūksta ir dažnai dėl to maisto trūkumo jo žūsta. Tai būtų protinga. Dėkoju. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti komisijos atstovams už puikius pateiktus įrodymus apie tai, kad situacija ūkininkams taps tik tai sudėtingesnė, o ne paprastesnė, ypač turintomenyje, kad e, mano šalyje jau keletą dešimtmečių atsisakoma geniškai modifikuotų augalų ir kultūrų Tai man tas komisijos pasiūlymas yra visiškai nepriimtinas. Buvau viena iš dėrybininkių Europos parlamento vardu besidarėjusių dėl paskutinės BŽP reformos ir man labai svarbu atskirti ekologinių požiūrių svarbės vietovės nuo ekologinės žemdirbystės e, vietovių. Ir e, tai, kad buvo pasirinktas 0,7 dydžio koficijantas, e, parodo, kad e, ūkiams čia bandoma tam tikrų paskatų suteikti, vystyti e, ekologinį žemdirbystę. Aš e, kažkaip tikėčiausi iš Agri generalinio direktorato, kad jo pareigūnai palaikys ūkininkus, o šių reikalavimų įgyvendinimas yra aiškiai susijęs taip pat ir su žemdirbių pajamų praradimu, bent jau didelės dalies. Aš tikrai e, nematau jokios galimybės per tokį trumpą laiką šios pokyčius įgyvendinti, taigi prašau komisijos pagalvoti apie galimybę šį pasiūlymą peržiūrėti. Pons Dantam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog šis pranešimas e, tuo įdomesnis, kad mano valstybė nebuvo e, paminėta tose lentelėse. Ir aišku, galvojant apie BŽUP reformą ir atsiribojant nuo nacionalinių aspektų. Aš manau, kad visas šitas projektas gali tapti griozdiškas ir nenaudingas. Prieš penkerius metus mes kalbėjom apie žalinimą ir tai atrodė įdomi idėja ir reikėjo, kad visuomenė ją palaikytų. Ir užuot padėjus e, ūkininkams, e, mes ir vėl bandome įgyvendinti kontrolės ir apribojimo ir prievartinę politiką. Ir konkrečiai ūkininkai vis skeptiškesni yra, o kartais netgi ir visiškai priešingai nusiteikę ES statybos atžvilgių. Mes turime e, siekti tokios politikos, kuri būtų pagalbos politika, konstruktyvi politika, o ne iš viršaus administruoti, nes antraip iš tikrųjų mūsų laukia katastrofa. Dėkuoju, e, ponė. Pane Maginės. Dėkuoju. Aš taip pat savo ruštu norėčiau padėkoti už šį pranešimą ir mane domina potenciali nauda to projekto. Komisija dabar įvertino tokį bendru pobūdžio tą žalinimą, o man būtų įdomu uh, E, realesnis įvertinimas ir kalbant apie 5 ar 7 e, procentus, tai kol kas aišku, e, mes dar nepasiekę tos stadijos ir mes neturėtume dar šyti tų skaičių į pranešimą ar reglamentą. Ir kalbant apie pūdimus, Aš e, tie pirmieji 5 procentai jau buvo pasiekti ir aš nežinau, koks yra skirtumas tarp nenaudojamos žemės ir, ir, ir pūdymo. Kalbant apie e, tos augalus, kurie absorbuoja azotą ir apie augalų apsaugos priemonės, tai nežinau, ar komisija atsakys e, konkrečiai į, į šitos klausimus. Aš e, noriu sužinoti, ką komisija galvoja apie kitą žalinimo etapą. Dėkuoju. Dekastro. Dėkuoju. Pone pirmininkė, labai trumpai, tai kad daug ką pasakė kiti kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už. Uh, šią įdomią studiją. Reikėtų e, tik tai e, nenutraukti tos e, geros praktikos, siekiant e, e tokius pasėlius eiti, kurie e, absorbuoja arba azotą, arba e, kitokio požiūrių naudingi pasėliai yra mano valstybė 60 tūkstančių hektarų yra skirti e, tokio pobūdžio pasėliams ir tai yra geras dalykas. Aš e, manau, kad e, aišku gali būti ta, tam tikra išimtis taikoma tom, tiems pasėliams, kurie gerina žemę. Aguilera. Aš e, pritariu didžiai daugumai pasisakysiu kolegų. Ši studija yra labai įdomi, tačiau aš vis dar nesuprantu, kodėl būtina uždrausti augalų apsaugos priemonės tose vietovėse. Aš nesuprantu, pateiksiu uh, argumentų. Čia kalba sukasi apie žemės ūkio paskirties e, plotus. Ir tikslas yra pagerinti padėtį bioįvairovės požiūrių. Ponas De Castro sakė, jog e, ūkininkai tinkamai e, dirba, tad kodėl dabar turi būti taikomas tas draudimas augalų apsaugos priemonėms, juk tai nėra pakankamai pagrįsta, juk čia kalba nesisuka apie e, ekologinę produkciją, o tik apie ekologinį požiūrių svarbias vietovės, todėl aš ne visiškai suprantu, kokio čia tikslo siekiama, ar tai yra e, kažkokia speciali nuolaida, kažkoks specialus e, žestas, kaž, kažkieno atžvilgių, nėra aišku. Nes e, tos vietovės yra sukurtos palyginus nesenai ir dabar norime uždrausti augalų apsaugos priemonės tik todėl, kad toks radimas būtų madingas, aš prisipažįstu, jog tikrai nesuprantu. Darbas yra atliekamas tinkamai, pagrindinis tikslas yra pasiekiamas, e, e, rūšių įvairovė didėja tose vietovėse. Ir e, kalbant apie um, baltyminius pasėlius, taip pat padėtis yra gera. Todėl aš ne visiškai suprantu to pasiūlymo esmę. Dėkuoju. Dabar tuomet suteiksiu žodį ponui Dzeliu apibendrinimui. Dėkoju. Iš tikrųjų, mano vaidmuo čia buvo pateikti šio pranešimo išvadas, tos ataskaitos išvadas. Neišvengiama yra tai, kad pranešimas, kurio dalis yra susijusi su peržiūra ir vertinimu įvairių BŽUP elementų, nuveda į papildomų elementų nagrinėjimą, tokių kaip paprastinimas ir taip toliau ir panašiai, ar deleguoti į aktai dėl žalinimo ir, ir taip toliau. Mes bandėme jums pateikti tokį paveikslą, momentinį vaizdą. Iš pirmų ir antrų metų, kaip sekėsi ūkininkams, valstybės narės skundėsi dėl tų ekologinių požinių svarbių vietovių principo taikymų. Tai yra, e, na, šiek tiek tas paveikslas pirktas iš informacijos, kurią pateikė valstybės narės. E, 90 procentų tokių vietovių pasirinko patys ūkininkai. Buvo ir kitų elementų, tokių kaip landšafto elementai. Jie buvo naudingi, siekiant užtikrinti bioįvairovę. Mūsų ketinimas buvo pateikti tam tikras paskatas ir atsisakyti tų elementų, kurie e, trukdo ūkininkams Ir mes visą tai siūlome įtraukti į paketą, apie kurį kalbama deleguotajame akte. Buvo taip pat kalbėta apie augalų apsaugos priemonės, kurios yra minimos ir kurios yra įtrauktos į tą bendrą paketą. Kas yra, klausė kalbėtas, kažkas neveikia? Kai dėl poveikio vertinimo pageidavimo. Kaip jau sakiau, kol kas mes kalbam apie teorinį viso labo vertinimą. Mes be abejo negalim pasitenkinti viso labo tokią peržiūrą. Tai yra hipotetinis teorinis vertinimas. Šiuo metu dar neturime pakankamai informacijos. Ir mums reikia e, dirbti su turimo informacija ir Tikimės, kad iki metų pabaigos mes jau galėsime tuos trūksamus elementus turėti. 2018 metais e, pasižiūrėsime BŽP vertinimo metu, e, kaip galėtume jums pateikti daugiau konkrečių duomenų, kurios bus pateikusios valstybės narės dėl įvairių BŽP priemonių naudojimo ir jų efektyvumo. Savo pasisakymą aš sakiau, kad svarbiausias tų ekologinių požiūrių svarbių vietovių principo taikymas buvo e, užtikrinti, kad tokių vietovių bus, kad tai bus naudinga aplinkosaugai. Mes taip pat norėjome, kad žalinimo tikslas būtų dar labiau pabrėžtas. Manau, kad BŽUP yra pakankamai erdvės tam, kad būtų galima paremti baltyminių aukalų auginimą. 8 milijonai hektarų ariamos žemės yra, kur, kurios gal 40 procentų yra naudojama azotą fiksuojantiems augalams auginti. Juos galima galbūt būtų pakeisti baltyminiais augalais ir būtų galima daugiau baltyminių augalų pagaminti e, Europoje. Be abejo, mes taip pat esame ir už bioįvairovę, turime tam priemonės numatytas, stengiamės pasižiūrėti, kaip valstybės narės naudojasi tomis priemonėmis. Norime, kad tomis priemonėmis jos naudotųsi kuo geriau. Be abejo, galime kalbėti apie tai, kiek e, tas paketas siūlo supaprastinimo priemonių, kiek bus papildomų kažkokių reikalavimų, bet mes tengiamės siūlyti supaprastinimo priemonės ir siū... norime paskatinti ūkininkus labiau pasinaudoti priemonėmis susijusiamis su landšaftu. Galbūt būtų galima įtraukti tokius dalykus kaip įvairios gyvatvorės ar taip toliau ir panašiai. Ir visų, visa eilė tų skatinimų tai yra kartais šiek tiek sudėtingi, bet gali būti naudingi ūkininkams. Deleguoti į deleguotasis aktas dėl supaprastinimo žalinimo srityje dabar yra nagrinėjamas. Ir be abejo mes turėsime progą dar apie jį padiskutuoti detaliau. Jau su jumis e, esam diskutavę, bet esu pasirengęs bet kada sugrįžti ir pateikti naujos informacijos dėl šio deleguotojo akto. Tiek būtų mano pastabų. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie direktorze. Ačiū, pana direktorė. Dar panas Dės paprašė žodžio, tai jam jį ir suteiksiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kai ką pasakyti komisijos atstovų. Visos frakcijos paprašė komisijos atskirai pateikti deleguotus teisės aktus komisijai, ypač komisijos narys Oganas nebuvo pasirengęs atskirai tų 40 deleguotų aktų pristatyti. Aš čia išvelgiu nepagarbą parlamentui, kuomet 40 dokumentų yra pristatomi ir pateikiami vienu metu. Manau, kad parlamentas pademonstruos pakankamai stiprybės, kad juos atmestų. Mes negalime leisti, kad su mumis taip būtų elgiamasi. Turime pastatyti komisiją į vietą. Esu sukristas atsakymo dėl e, azotą absorbuojančių e, augalų. Man atrodo, kad komisijos atstovas neturi jokio supratimo apie praktinį žemės ūkį ir iš tiesų aš manau, kad e, tokie nieko neišmanantis pareigūnai neturėtų mums aiškinti, kaip turėtume elgtis žemės ūkio srityje. Atsiprašau, kad taip aiškiai kalbu. Grįžime dar prie šio klausimo, manau, kad artimiausių metų. Albertai, esi žinoma teisus dėl to, kad uh, Ehm, dėl to, ką teigi, tu pats e, esi ūkininkas ir nuolat palaikai ryšį su žemdirbiais. Mums e, žalinimo klausimas ir pasiūlymai yra labai svarbus ir e, mūsų veiksmuose ta pozicija aiškiai atsispindi ir manau, kad tas e, tie jūsų ryštingi pasisakymai taip pat pabrėžia būtinybę supaprastinti reikalavimus žalinimo srity. Ačiū už sutiktą informaciją komisijai. Kaip minėjau, tai tie dar prie šio klausimo grįšime. Ir tos mintis, kurios buvo išsakytos, komiteto narių e, ir teiginiai yra susijęs su noru ginti ūkininkų žemdirbių interesus, tačiau aš tikiuosi, kad e, visos e, siūlomos permainos galų gali bus nukreiptos tinkama linkme. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusiją. Dabar pereisime prie Europos komisijos pozicijos pristatymo dėl tarpšakinių žemės ūkio organizacijų komisija e, nusprendė įvertinti, atliko tinkamą tyrimą susijusią su tarpšakinėmis e, žemdirbys žemės ūkio organizacijomis. Ir apibrėžia, aprašo tokiu būdu šių organizacijų vaidmenį, aprūpinant ES maisto produktais. Ūkininkams žemdirbiams būtina sudaryti sąlygas e, organizuotis. Mes e, siekdami sustiprinti žemdirbių pozicijas e, mytybos grandinės kontekste siekiame taip pat ir jų pajamas atitinkamai padidinti. Dabar pasisakys e, Agri generalinio direktorato atstovė, ponė Kliman, ir ji pristatys komisijos e, atlikto tyrimo rezultatus. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū Europos parlamentui už domėjimasi tarp šakinėmis organizacijomis žemės ūkio, kur veikla reglamentuoja bendrosios rinkos reglamentas. Pirmininkas e, pagristai minėjo, kad šios organizacijos gali atlikti svarbu vaidmenį ir funkcijas, tačiau prieš pristatydama tyrimo rezultatus tyrimą atliko Arkadija International ir Vachingeno universitetas. Aš tik norėčiau sekundės daliai jums priminti, e, su kuo yra valgomos tos tarpšakinės organizacijos. Mes manome, kad tai yra savireguliavimo priemonė. Šių metų sausio mėnesį nepriklausoma ekspertų grupė atliko atitinkamą tyrimą ir prasidėjo diskusijos dėl kolektyvinių ūkininkų veiksmų gamintojų organizacijų atžvilgių, tačiau šioje ataskaitoje nedaug kalbama apie tarpšakinės organizacijas. Kame slypi to priežastis? Viena iš priežasčių yra susijusi e, su e, tarpšakinių organizacijų bendradarbiavimo pobūdžiu, su to, ką jos gali daryti ir ko jos negali daryti. Pirmiausiai mes e, turime pabrėžti, kad šios organizacijos veikia vertikalės principų ir tokiuose tarpšakinėse organizacijose yra atstovaujami e, gamintojai, perdirbėjai ir prekybininkai. Iš šio tyrimo išvadų matome, kad dauguma E, tokių organizacijų Europoje ir vadinamosios trumposios tarpšakinės organizacijos arba IBOs angliškas trumpinys, jos apibrėžia tik tai, apriepia tik tai gamintojus ir perdirbėjus. E, tik aštuonios taip pat apriepia ir mažmeninės prekybos sektorių, tai yra labai įdomi aplinkybė. Nepaisant to, tyrimas sulaukė nemažai dėmesio. Kovo 24 dieną surengėme seminarą, pristatydami jo rezultatus. Buvo įdomu matyti to seminaro metu, kad labai daug prekybininkų organizacijų dalyvavo šioje konferencijoje ir yra labai svarbu šiame kontekste. E, atsakyti parlamento užduotą klausimą dėl šių tarpšakinių organizacijų vaidmens. Tai pirmiausia, noriu pakalbėti apie tai, ko šios organizacijos negali daryti. Bendrosios rinkos reglamente aiškiai parašyta, kad jos negali pačios dalyvauti komercinėje arba gamybinėje veikloje pagal bendrosios rinkos reglamento nuostatus. Tai yra suprantama, nes e, konkurencijos teisės požiūriu <clears throat> praktiškai e, visi mytybos gradinės atstovai e, yra surinkami po vienu stogu, išskiriu vartotojai ne, ir jeigu dar jiems leistume gaminti, tai būtų labai iškreipyta rinkos situacija, į kurią patektume. Tačiau šios organizacijos gali dalyvauti moksliniuose tyrimuose, dalintis žiniomis, teigiamą patirtimi ir būti atlikti tarpininkų funkcijas, tačiau šios organizacijos nori kalbėti su, ir su ES institucijomis. Šios organizacijos veikia dar iki 2013 patvirtint, patvirtinant bendrosios rinkos reglamentą ir tarp šakinių organizacijų taisyklės po to buvo nustatytos horizontalios. Tyrime buvo atsižvelgiama į visus tuos e, aspektus, kurius, kurias jūs pagristai minėjote. Tyrimo metu buvo e, bandoma išsiaiškinti, kokie e, teisės aktai egzistuoja nacionalinėse valstybėse tarp šakiniams organizacijos reglamentuojantis, kas yra tų organizacijų nariai, kokiuose sektoriuose veikia, ką veikia ir kokią naudą gali šios organizacijos duoti ūkininkams arba galbūt ir visai mytybos grandiniai. Ir taip pat mm, nagrinėjome sąlygas ir aplinkybės, kurios yra būtinas jų tinkamai e, veiklai. Viena iš tokių aplinkybių ir sąlygų yra susijusi su finansavimu, kalbant apie nacionalinius teisės aktus, aš apie juos trumpai kalbėsiu, turint omenyje, kad bendros rinkos reglamentas yra tiesiogiai taikomas, tačiau noriu pasakyti, kad nuo 75 metų valstybėse narėse egzistuoja tradicijos burtis ir veikti tokioms tarpšakiniams organizacijoms. Pavyzdžiui, Niderlanduose tokio pobūdžio organizacijos buvo e, viešo, e, priklausė viešam sektoriui, dabar jos dažniausiai yra privačios, tik tai kelios, dvi ar trys turi savo valdybose vyriausybės atstovus, e, dauguma jų yra privačios. Pagal nacionalinius įstatymus yra nustatomos taisyklės apibrėžiančios šių organizacijų veiklos sritis ir pobūdį. E, kodėl yra svarbu pripažinti šias organizacijas? <clears throat> Pagal Seimo reglamentą, jeigu šios organizacijos yra pripažįstamos, joms taikomos tam tikros išimtis iš bendrų taisyklių. Kaip minėjom anksčiau, jos neturi teisės susimti e, gamybinę e, arba perdirbimo veikla, jos taip pat neturėtų nustatinėti kvotų arba tartis dėl supirkimo kainų. Taigi šios organizacijos veikia pakankamai tinkamai, tačiau nustatytume kontekste, kurį nustato <clears throat> konkurencijos taisyklės ir tų e, taisyklių išplėtimas bei įmokų e, dydžių nustatymas e, bei taikomos išimtis yra labai įdomus aspektas, nes tarp šakinės organizacijos, pavyzdžiui, gali nustatyti kai kuriuose šalyse e, tam tikrus standartus galiojančių žemės ūkio produkcijai, tarkime, meliono dydžio, dydžio standartus gali nustatyti. Ir tuomet net ir tose tarpšakinės organizacijose nedalyvaujančios struktūros privalo laikytis jų nustatytų taisyklių. Kalbant apie narystės mokesčius, tai narystės mokesčius moka nariai. Tačiau jeigu ta organizacija mano, kad atlieka labai gerą funkciją, naudingą savo valstybei, nariai, tai gali paprašyti e, taip pat ir tarp šakinių organizacijų nedalyvaujančių įstaigų ir organizacijų prisidėti prie e, tos tarp šakinės organizacijos finansavimo. Nes e, iš tiesų iš viso mes 19 valstybių narių aptikome tarp šakinių organizacijų, tačiau tik aštuonios iš jų yra oficialiai pripažįstamos Prancūzijoje, tos tradicijos yra pačios seniausios, taip pat e, Ispanijoje veikia 63 tarpšakinės organizacijos, o šiandien tai reiškia 2016 Liepą, nes tą dieną mes baigėme tyrimą. E, e, taip pat yra penkios ar šešios Vengrijoje, Italijoje, penkios Niderlanduose, penkios šešios Rumunijoje ir taip pat manau, kad penkios ar keturios Portugalijoje. Kodėl mes čia minime tą skaičių 119 plus 4, kai kurios tarp šakinės organizacijos Prancūzijoje veikia pagal nacionalinius įstatymus, nes e, kai kurie produktai, pavyzdžiui, konjakas, e, nelaikomi žemės ūkio gaminiais pagal CMO reglamentą. 85 penkios veikia nacionaliniu lygiu, kai kurios regioniniu lygiu ir dauguma veikia vyno sektoriuje, taip pat pieno produktų sektoriuje. Baigus tyrimą įvyko tam tikrų pokyčių, įsikūrė kelios transnacionalinės tarpšakinės organizacijos tabako sektorių, kuris buvo pripažintas Italijoje ir e, Vokietijoje Taip pat buvo pripažinta pirmoji cukrus sektorių veikianti tarpšakinė organizacija. Vernant istorinių požiūrių, šios tarpšakinės organizacijos buvo įsteigtos e, dėl to, kad kilo tam tikros krizės mytybos grandinėje ir buvo sukurtas tokiu būdu bandant į krizės reaguoti tarp šakinės organizacijos. Tačiau jeigu dabar paklaustumėte Vokietijos nepripažintos cukraus tarp šakinės organizacijos atstovo, kodėl ta organizacija buvo e, pripažinta, tai e, atsakymas bus labai aiškus. E, jie norėjo pasinaudoti atitinkamomis reglamento išimtimis ir būti tam pasirengę. Sakant į klausimą, kam reikalingos tarpšakinės organizacijos, viskas susijęs su pinigais. Pavyzdžiui, Ispanijoje e, tos tarpšakinės organizacijos gauna valstybinę finansinę paramą ir finansavimo papildymas e, savanoriškomis narystės e, įmokomis yra labai geras būdas gauti papildomas pajamas, kurios yra labai svarbios veiklai vykdyti. Rumunijoje kai kurios tarpšakės organizacijos turi mažesnį 10 tūkstančių eurų biudžetą, kitos tuo tarpu turi milijono eurų biudžetus, egzistuoja skirtingos tradicijos tokių organizacijų veikimo. Vienose jos yra pakankamai senos, kitose dar tik tai pradeda formuotis. Tyrimo metu buvo patvirtinta, kad kai kurios organizacijos tam, kad galėtų veikti, turi turėti atitinkamą finansavimą. Daugelio tarpšakinių organizacijų Svarbiausias tikslas, atsakant į atitinkamą užduotą klausimą, yra e, būti tam tikra platforma, kurioje gali diskutuoti e, atitinkamame sektorė veikiančios įmonės ar mytybos grandinė veikiančios įmonės. Taip pat yra parengiamas naujoviškos e, sutartys komercinės kuriomis gali pasinaudoti taip pat ir paprasti žmonės ir tarp šakinės organizacijos būtent to užsijima, taip pat veikia mokslinio tyrimų e, srityje, e, atlieka tyrimus naudingus visam produktui, o ne tik tai atskiri mytybos prekybos grandinės dalį. Vyriausybėms tokios organizacijos patinka, nes jeigu bandoma e, parengti kokį nors reglamentą skram sektoriui, tai yra gerai turėti uh, E, dėrybinius partnerius, kurie atstovautų visam sektoriu. Kai kuriuose valstybės narėse, šešiuose, septyniuose, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Maltoje, Graikijoje yra pageidaujama turėti tik tai vieną tarpšakinė organizacija produktų, produktų kategorijai arba sektoriui, tam, kad e, tas sektorius galėtų kalbėti su vyriausybės atstovais ir atstovauti vieningai poziciją. Kodėl kai kuriuose valstybės narėse tarpšakinės organizacijos niekada nebuvo ir nėra pripažįstamos. Ir, e, dar kartą noriu grįžti prie mūsų tyrimo tikslo. Tyrimo tikslas buvo nustatyti faktus, nustatyti kokia yra situacija, o ne teikti kokius nors teisėkurus pasiūlymus. Taigi tarp šakinė organizacija nebūtinai turi būti steigiama, jeigu veikia kitos priemonės. Tačiau e, kuomet valstybės narės ir jų struktūros nežino, nuo ko pradėti e, imtis veiksmų tam tikrose sektoriuose, tai tarp šakinės organizacijos e, gali tokius procesus paskatinti. E, pavyzdžiui, Kroatijoje mes pastebime tokią situaciją, kad kuomet pirminis gamybos sektorius nesiorganizuoja, tai kaip galima judėti į viršų toje vertikalėje be atitinkamos tarpšakinės organizacijos. Nes tarpšakinės organizacijos nuo 80, 85 iki 90 procentų yra atstovaujama pirminiam gamybos sektoriu, o tai reiškia, kad žemės ūkio gamintojai šiuo metu tikrai e, turi didelę įtaką tarp šakinės organizacijose, tačiau jeigu jie nesuorganizuoja, tai tokios organizacijos apskritai neegzistuoja atitinkamosios šalise, atitinkamosios sektoriuose. Kai kuriuose valstybėse narėse jau veikia pakankamai didelės vertikalios struktūros rinkoje, pavyzdžiui, Vokietijoje kooperatyvų struktūra tam tikrose sektoriuose dėl šios priežasties nėra manoma arba nėra reikalingumo pripažinti tarp šakinės organizacijas. Ir aš baigsiu savo pasakymą maždaug po minutės, ponė pirmininkė, kokią įtaką daro ir kaip jos yra veiksmingos šios tarp šakinės organizacijos, kaip minėjau, e, jos e, skleidžia informaciją, tačiau labai svarbus iš šių organizacijų dydis. Kuo didesnė tarp šakinė organizacija, tuo, e, tačiau gali būti sudėtingiau veikti šios organizacijos vidaus struktūroms. Tai, tai buvo viena iš tyrimo išvadų, nes e, Tos organizacijos veikia bendro starimo principų, e, galima primant sprendimus balsuoti, tačiau dažniausiai nenorima to daryti, nes balsavimas parodo, kad nėra visapusiško sutarimo, nes koks sutarimas gali būti pasiektas, kuomet, pavyzdžiui, jo tam tikroms nuostatoms e, gamybos ar perdavimo sektoriaus atstovai e, nori pasipriešinti. Taigi šios organizacijos veikia bendro sutarimo principu. Tarp šakiniai organizacijai reikia žinoti, ką jį turi veikti, kokia yra jos vidaus organizacijos struktūra ir ką jį gali daryti, ką jį gali veikti. Todėl uh, jai yra labai svarbu apibrėžti savo santykius su valstybe. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur sistema veikia pakankamai sklandžiai daugelį metų, yra palaikomi pakankamai glaudus kontaktai tarp šių organizacijų ir politikų, siekia nustatyti taisyklės, jas išplėsti ir todėl mytybos grandinė veikia tinkamiau ir tarp šakiems organizacijos veikia geriau. Tuo tarpu mes manome, kad labai svarbu čia užtikrinti skaidrumą, ypač siekiant, kad tarpšakinių organizacijų nenariai sutiktų mokėti narystės mokesčius ir e, sutikti su e, nustatytais standartais melionų, man anksčiau minėtais, tam reikia užtikrinti skaidrumą ir į tai atkreipimas dėmesys mūsų tyrimė priešingų atveju aš noriu pasakyti, e, kad situacija nebus gera, o tarp šakinė organizacija yra gera organizacija tuo atveju, jeigu kalba vienu balsu, jeigu visi žino, ką jį veikia, jeigu ji palaiko santykius ir glaudžius ryšius su valstybės vyriausybės struktūromis ir jeigu veikia vadovaudamas aiškiamis taisyklėmis. Ciekawą, ważną. Dėkuoju. Dėkuoju už tokį įdomų pranešimą. Dėkoju už jūsų entuzijazmą ir, ir ryštą taip pat. Jūs e, dedate daug pastangų, jums svarbi šita tema. Dabar pradedame nuo e, parlamento narių pasisakymų. Ir ponas Dante bus pirmas kalbėtojas, jisai yra rinkos specialistas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, savo raštu taip pat norėčiau padėkoti komisijos pranešėjai, kuri pristatė šį tyrimą. Dėkuoju jai už jos entuzijazmą ir apskritai už šios studijos atlikimą, nes tai rodo, e, kaip kokie svarbus yra tokie dalykai. Mes e, e, esame parengę tam tikrų priemonių ir dabar rinkos dalyviai gali naudoti tas priemonės priklausomai nuo savo nacionalinės specifikos, Bet problema gal ta, kad tos priemonės kartais nėra pakankamai išreklamuotos, pakankamai žinomas ir galbūt e, e, komisijai aš norėčiau pasakyti, jog e, ir parlamentas, ir, ir, ir komisija galėtų dinamiškiau veikti, kad tos priemonės būtų žinomesnės, tuomet jos būtų labiau naudojamos prevenciškai, siekiant išvengti krizių ir galiu paminėti Prancūzijos pavyzdį, kuris visiems bus aiškus. Pavyzdžiui, šampano sektorius Prancūzijoje. E, Prancūzija šampano sektorius e, turi tarpšakinės tarp organizacijas, jos būtent jį valdo ir būtent tai leido užtikrinti e, ir žinomumą, ir aukštą kokybę, ir tokią tarptautinę apsaugą, kuri užtikrinama dabar. Tai galbūt toks aiškiausias pavyzdys, bet Italijoje ir Ispanijoje taip pat yra E, pavyzdžiui, vaisių sektoriuje tarp šakinių organizacijų, kurios labai svarbios e, valdant tą sektorių ir įtvirtinant techninius e, standartus, mokslinius standartus, taip pat pritaikant rinką poreikiams geriau. Ir aišku, skaidrumas, kaip buvo pasakyta, yra labai svarbus dalykas. Skaidrumas yra taip pat priemonė, bet ne savitikslis dalykas. Dėkuoju. Aš e, man, maniau, kad jūsų šampanas e, buvo žinomas vien tik todėl, kad jis labai skanus, panas Bildė. E, Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos atstovams už e, labai samų tyrimo pristatymą. Aš noriu iškelti dar klausimą susijusi su tarpšakinių organizacijų pripažinimu. Pirmininkas sako, kad nėra vertimo į prancūzų kalbą. Taigi noriu kreipti dėmesį į klausimus susijusius su tarpšakinių organizacijų pripažinimu tarp šakinės organizacijos gali būti kūriamas pagal pirmąją straipsnio pirmąjį priedą reglamento tam tikrose sektoriuose. Problema tačiau yra ta, kad atskirų produktų grupavimas yra nelabai logiškas, arba ne visais atvejais logiškas tame priedė. Pavyzdžiui, žemdirbystės sektorius Niderlanduose norėtų įsteigti tarpšakinę organizaciją augalininkystės srityje, kad ji galėtų atlikti mokslinius tyrimus. Tačiau šiame sektoriu reikėtų e, steigti tris atskiras organizacijas, pavyzdžiui, e, bulvėms vieną atskirai, nes e, bulvės nėra priskirimas taip pačiai kategorijai kaip kava, actas ar kiti žemės ūkio produktai. Noriu komisijos paklausti, ar e, pirmojo priedo sugrupavimas produktų yra e, sudarytas e, nelabai tinkamų principų. Ir aš norėčiau su komisijos atstovais apie tai padiskutuoti. Dėkoju už jūsų pristatymą, tačiau ši problema iš tiesų yra pakankamai rimta, taigi reikėtų šiam klausimui, šiam aspektui skirti daugiau dėmesio. Ačiū, ponas Arens, ponia Arens Garcija. E. Dėkoju, noriu pasidėkoti Europos komisijos atstoviai už jos situacijos pristatymą. Pritariu jūsų entuzijasmui dėl to, kokį vaidmenį vaidina tarpšakinės organizacijos maisto apsirūpinimo grandinėje pritariu tai didelį energijai ir esu šalininkė tų organizacijų. Nuo 1914 Ispanijoje turime įstatymą, kuris kaip tik reglamentuoja tarp profesinių, e, tarp šakinių organizacijų veiklą. Ar tai būtų bulvės, ar alyvogių aliejus, ar alyvogės ir panašiai. Tačiau aš jums norėčiau jums tarti žodį dėl Riohos vyno. Čia Tarp šakinės organizacijos leido išvengti konfliktų pasaro šešis metus šiame sektorėje. Tad mums iš tikrųjų puiku matyti, kaip Riojos vyno tarp šakinė organizacija veikia. Šis vaidmo turi būti dar stiprinamas šio organizacijos. Aš manau, kad Europos komisija turėtų to užsimti. Norėčiau sužinoti, kodėl buvo pasakyta, jog stiprios organizacijos gali trukdyti vystytis tarp šakinėms organizacijoms. Mažesnėms, nes mano patirtis yra kitokia, kai tos organizacijos yra stiprios, tvirtai stovi ant kojų. Ir kai jos veikia labai aiškiai ir ištingai, viskas vyksta paprastai, geriau negu paprastai, tad aš ne visai supratau Europos komisijos atstovės poziciją šiuo klausimu. Tad kvieščiau suteikti daugiau svorio toms organizacijoms priimant sprendimus. Tai yra labai naudinga priemonė, efektyvi priemonė, kalbant apie maisto apsirūpnimo grandinę. Mes e, sakome, kad maisto grandinės organizacijų svarba turi būti pripažinta. Tiek Prancūzija, tiek Ispanija čia gali būti puikus pavyzdžiai. Dėkoju. Na taip, mes vykome su delegacija Rioja. Matėm puikiai, ką jūs e, ten gaminate, ką siūlote. Vizitas buvo labai įdomus, mus irgi užkrėtė tas entuzijazmas, ponia Dėliai. Dėkuoju Europos komisijai už atliktą studiją, džiaugiuosi, kad šią temą ėmėsi nagrinėti Europos komisija. Norėčiau pasakyti, kad e, tai buvo viena, vienas, e, viena iš tų priemonių, kalbant apie temą, kaip spręsti žemės ūkio produktų kainų nepastovumą tarp šalinis organizacijų galėtų užsimti. Bet e, blogiau buvo tai, kad šis pranešimas buvo pristatytas penktadienį ir nedaug kolegų dalyvavo posėdėje. Maniau, mano manimu, reikėjo kitaip šiek tiek organizuoti to dalyko pristatymą. Jūs sakėte, kad Prancūzijoje yra e, tarp šakinių organizacijų didelė tradicija. Aš, pažiūrėjau, vaisių ir dažovių tarp e, šakinėme sektoriuje dirbau daugiau negu 20 metų. Mišel Dantė minėjo kitą organizaciją, Šampano tarpšakinės organizacijos, ten bus sprendžiamos labiau ekonominės problemos. Pirmiausia, apie šį darbo barą tų organizacijų aš irgi galvoju, nes kaip jūs teisingai pasakėte, e, svarbu, kad būtų tam tikra platforma, kur galėtų susiburti visi maisto grandinės subjektai, ar jie būtų perdirbėjai ar gamintojai, ar e, asmenys, kurie juos teikia į rinkas, didmenininkai, prekybininkai ekspeditoriai ar mažmenininkai galėtų susitikti ir diskutuoti. Ten jie galėtų sudaryti susitarimus, pavyzdžiui, dėl produktų kokybės. Tai būtų irgi dar viena e, sveiko e, rinkų valdymo garantija. Tad manau, kad būtina skatinti šių organizacijų veikimą, tai yra Europos komisijos vaidmuo ir ūkininkai galėtų burtis tokias organizacijas Aš manyčiau, kad svarbu, kad būtų tvirtos tos grandinės tarp šaukinių organizacijų, ilgos, nes, pavyzdžiui, gamintojus, prie gamintojų, kur prisijungtų prekybininkai ir panašiai. Ačiū kolega Andrijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už atliktą darbą šią temą. Na, tikrai neneiksiu to, kas buvo pasakyta anksčiau, pritariu anksčiau kalbėjusių kolegų žodžiams. Esminis klausimas, kuris buvo iškeltas, yra pajamos ir pridėtinė vertė, kurią duoda šios organizacijos. Šios organizacijos, e, štai buvo sakyta, viena iš jų žiūri, kaip įgyvendinamas omnibuso reglamentas. E, turime bet kuriuo atveju būti budrus kalbant apie šias organizacijas. Pone Dėlėje kalbėjo apie gamybą, pramonę, E, prekybą ir taip toliau. Tad turime užtikrinti tų įvairių segmentų tinkamą pusiausvyrą. Aš manau, kad pajamų paskirstimą aptariant taip pat reikia labiau pasirūpinti gamintojais, juos labiau apginti. Tačiau, aišku, mes neišvengsime <clears throat> būtinybės priimti teisės aktus, kur tikslas būtų kovoti su nesažininga prekyba. Ir manau, tai yra tas dalykas, kurį turėtų kelti ir tarp šakinės organizacijos. Jos yra būtinos, užtikrinant tinkamą pajamų reguliavimą ir krizių sureguliavimą ES lygmenių. Ačiū. Kolegė Agilera, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi matydama Europos komisijos pateiktą pranešimą dėl tarpšakinių organizacijų. Mes kalbame ispaniškai ir prancūziškai daugiausia šiame komitete ir tai nėra atsitiktinumas. Prancūzija ir Ispanija, gal šiek tiek mažiau nei Prancūzija, turi labai pozityvę patirtį šioje srityje to šalis galėtų būti puikus pavyzdys, kaip turi veikti tarp šakinės organizacijos. Galbūt reikėtų sustiprinti tas organizacijas, paskatinti valstybės narės jas pripažinti. Aš manau, kad tai yra puikiai priemonė. Beje, mano šalyje, kaip kalbėjo mano tautietė, kai kurios profesijos vaidina labai svarbų vaidmenį organizuojant visą profesiją, kad būtų išvengta konfliktų. Stebuklų nebūna, aišku, bet tai vis dėlto yra puikiai rinkos reguliavimo priemonė. Aš norėjau pasinaudoti jūsų patirtimi ir pasakyti štai ką. Galbūt geriau būtų remti tarp šakinės organizacijas, tas, kurios apima visą apsirūpinimo grandinę nuo gamybos iki pardavimo. Ar tai būtų didmeninė ar mažmeninė prekyba, iki pat vartotojo. Kuo ilgesnė ši grandinė, mano supratimu, tuo geriau veiks e, tarpšakinė organizacija. ES teisės aktais reikėtų paremti tas e, tarpprofesinės organizacijas. Nes turime bendrą rinką ir galbūt mums reikėtų teisės aktų, kurie būtų labiau visą apimantis ES lygmenių. Kolega Nikolson, prašau. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad susidūriau su šiomis organizacijomis tada, kai buvo kalbama apie pieno paketą. Ponas Dautin yra teisus. Buvo atlikta daug tyrimų. Mano šalyje tuo metu, kai visi jautė tą pieno krizę, iš viso buvo sunku dėl ko nors susitarti, ką nors apibriežti. O Prancūzija ir Ispanija, regis, turi patirties šioje srityje. Tomis organizacijomis plačiai naudojamasi kaip tinkama priemonė. Ar tą patirtinę būtų galima pasinaudoti plačiau. Ar tos tarpšakinės organizacijos labiau veikia šiaurės šalyse negu pietų šalyse, ar atvirkščiai? Kodėl kai kurios šalis nemato prasmės kurti tokias organizacijas, pavyzdžiui? ar tos organizacijos varžosi galbūt su kooperatyvais, konkuruoja su jais. E, tikrai norėčiau išgirti atsakymą iš šį klausimą, nes e, man atrodo, kad kai kuriuose regionuose e, situacija yra kitokie. Žinome, kad Riohoje ar Šampanė tos organizacijos dirba puikų darbą. Galbūt tuo pavyzdžių galėtų būti įkvėpti ir kiti regionai. Ačiū. Gerbiami kolegos, sako pirmininkas, pasibaigė kalbėtojų sąrašas. O dabar norėčiau steigti žodį Europos komisijos atstoviai, kad jie atsakytų iškeltus klausimus. Ponas Nikolson čia uždavė labai konkrečių klausimų kokie yra sektoriai, kuriems tarp šakinės organizacijos yra gera priemonė, kiek tai leidžia papildyti tai, kas jau egzistuoja rinkoje ir ar yra jų kokia nors konkurencija su kitomis rinkoje egzistuojančiomis struktūromis. Štai, klausimai, kuriuos lauktume atsakymų. Būtų puiku, jeigu juos pateiktumėte. Ačiū. Much, Chairman, and... Dėkuoju. Dėkuoju už e, puikius klausimus. Ponas Dauta ir pona Gilera abu sakė, jog valstybei, valstybės narės turi padaryti sąmoningus sprendimus dėl to, ar naudos ar naudos tokias e, priemonės. Ir mūsų studija kaip tik tai tai ir rodo. E, <clears throat> naudojamasi tą priemonę tuomet, kai tai atitinka poreikius. Tai yra labai svarbu dalykas, nes mano nuomonė ne, tam tikros valstybės narės modelis negali tikti visoms kitoms valstybėms narėms, todėl kad kiekviena valstybė narė turi savo specifiką, kai kur tarp šakės organizacijos egzistuoja gal daugiau negu 40 metų, todėl e, reikia e, turėti ir tų tarpšakinių organizacijų koncepciją kaip po tokią, nes e, tarpšakinės organizacijos neatskirai izoliuotos nusprendžia, kaip turi būti. Jos e, konsultuojasi tuo klausimu su visa e, dalyvių grandinė ir valstybė narė taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį ir uh, E, galvoti apie informacijos sklaidą, buvo paminėti šampano ir kiti pavyzdžiai ir tai e, kaip tik tai rodo, kaip e, tokios organizacijos gali puikiai organizuoti savo veiklą vyno sektoriuje ir tai gali būti geras pavyzdys krizės atveju. Dabar Vokietijos pavyzdys ir cukraus sektorius taip pat yra labai iškalbingas pavyzdys, kaip galima uh, išvengti busimų krizių arba e, jeigu tokia krizė įvyksta kaip e, sušventijos pasiekmes, panaudojant tokias e, priemonės. Mes e, turim suprasti, kad yra tarp tikrų tarp šakinių organizacijų, kurių pobūdis kaip tik tai ir numatytas tam e, kriziniam laikotarpiui. E, Tačiau e, reikia nepamiršti ir, kad tos organizacijos turi veikti ir prieš kriziai e, prasidedant. Jūs, e, bet aišku, kiekvienu atveju jūs turit galvoti apie tai, kas geriausiai tinka jūsų specifiniam kontekstui. Toliau klausimas, ar bendros rinkos organizacijos reglamentas yra nelogiškas. Na, Aš kaip komisijos atstovė e, negalėčiau sakyti, kad e, tai, ką daro e, Europos teisėkuros institucija, yra nenuoseklu, bet jūs žinote, pavyzdžiui, koks yra Olandijos pavyzdys ir uh, Ir žinote, kaip būna, kai produktai netinkamai sugrupuojami įvairiose sektoriuose. Ir e, taip pat e, yra ir kitų aspektų, dėl, dėl kurių tarp šakinim organizacijom kartais yra sunku būti pripažintams dėl tam tikrų teisėkuros e, apribojimų. Ir e, kyla klausimas, ar čia gali būti tam tikra veiksmų laisvė, e, išaiškinant tas taisyklės, nes taisyklės pakankamai aiškios. E, reikia, kad tos organizacijos būtų pripažintos žemės ūkio e, sektoriuje, bet šitos dalykus, aišku, turėtų spręsti Europos teisingumo teismas. Aš nenorėčiau smulkiai komentuoti šitų teisinių aspektų toliau dėl Riojo ir, ir dėl Ispanijos Tai mano komentaras gal nebuvo visiškai aiškus, kodėl e, ko, kooperatyvai yra kliūtis. Tai yra susijęs su pono Nikolson klausimu. Tai yra e, konkurencija tarp kooperatyvų ir tarp šakinių organizacijų. Na, gali būti ir kooperatyvų, ir tarp šakinių organizacijų. Ir, e, jų funkcijos gali būti visiškai skirtingos, jeigu e, kuriamas kooperatyvas 2012 metų studija rodo, jog kooperatyvai užsima ir tikrinimo kontrolę. Ir e, aišku, tokiais atvejais tarp šakinė organizacija gali būti papildanti kooperatyvą organizaciją, nes yra viena platesnio pobūdžio, jinai užsijima e, rinkos e, skaidrumo užtikrinimu, e, reklama ir tos organizacijos gali koegzistuoti tarpusavyje, nekonkuruodamas. Mes Vokietijos atstovas aiškiai pasakė, kad būtent dėl to, kad Vokietijoje veikia kooperatyvai, tai niekas nemanė, kad reikalingos tarpšakinės organizacijos. Tačiau naujausias pavyzdys iš Vokietijos parodo, kad kooperatyvai ir tarpšakinės organizacijos gali egzistuoti kartu, tačiau reikia aiškiai apibrėžti taisyklės, kooperatyvai užsima kitais dalykais nei tarpšakinės organizacijos, mano vertinimu. Klausimas buvo, ar egzistuoja tam tikras e, atotrukis tarp šiaurės ir pietų. Nesu tokia tikra. Uh, Galbūt Ispanijoje veikia stipriausios tarpšakinės organizacijos, tačiau turime ir tokių šalių kaip Vengrija ir Rumunija, kuriuose jos taip pat veikia. Tiesa, kad šiaurės šalyse, pavyzdžiui, Danijoje, susidomėjimas tokiamis organizacijomis nėra didelis ir To priežastis yra veikiausiai ta, kad kooperatyvai ten veikia pakankamai e, sėkmingai, todėl niekas negalvoja apie būtinybę steigti tarp šakiems organizacijas. Ir čia vėl reikia grįžti prie tos informacijos sklaidos, žinomumo, stiprinimo ir tą mes e, siekime padaryti ir kovo 24 dienos konferencijoje ir matėme, kad žmonės tikrai buvo susidomėję, tačiau informacijos sklaida nėra vienintelis ES vaidmuo. Turime pabrėžti, kad e, jeigu jau bus pasirenkamas toks modelis, tai reikalinga ir atitinkama struktūra, valstybinė struktūra, nes reikia sugebėti paaiškinti visus aspektus gamintojams, padaryti tą vietos kalbą, reikia sugebėti tą padaryti ir mes, žinoma, esame pasirengę išklausyti jūsų pageidavimus ir susipažinti su požiūriu, tačiau tikrai negalima visos naštos užkrauti ant komisijos pečių. Kalbant e, apie e, tos e, tarpšakinės organizacijos mastą, grandinės ilgį. Kai kurie minėjo, kad tas grandinės ilgis nėra svarbus. Mūsų nuomonė, kuo ilgesnė ta organizacijos grandinė, tuo geriau. Ir dauguma tarpšakinių organizacijų priklauso arba turi tas e, trumpos grandinės modelius ir juose nėra atstovaujama prekybininkams. Dabar jau pastebime tam tikrą šviesą tunelio gale, tačiau noriu pasakyti, kad jeigu norime kad tarpšakinė organizacija atstovautų ne tik ūkininkams, tačiau visai e, mytybos grandiniai, tai ir visos šios grandinės atstovai turėtų jos veikloje dalyvauti. Kalbant apie galimybės e, steigti Europinės tarpšakinės organizacijas, 2016 pradžioje buvo patvirtintas reglamentas, kuriuo yra sudaromos tokios galimybės kurti transvalstybinės e, tarpšakinės organizacijas. Pirmoji tokia buvo pripažinta Italijoje, tai yra tabako tarpšakinė organizacija. Vis tik tai e, šių organizacijų veikla turi vieną rimtą trūkumą, kalbant apie e, taisyklių nustatymą arba nario mokesčio dydžio nustatymą tai <clears throat> yra pakankamai sunku užtikrinti visose transnacionalinės organizacijos valstybėse narise, nepaisant to, tokios transnacionalinės organizacijos egzistuoja. Priežastis, kodėl buvo įsteigta tokia tarpšakinė organizacija tabako sektorijoje, tai buvo būtinybė E, kalbėtis, bendrauti su ES struktūromis ir institucijomis, nustatant e, konkurencingumo taisyklės, e, tam, kad būtų sudarytas labai aiškios veikimo sąlygos, nustatytas aiškus kontekstas savo tyrimo išvadose, apie tai taip pat kalbame, kuo aiškesni tikslai ir užduotis, tuo lengviau visiems, tačiau turime nepamiršti, kad e, 210 bendros rinkos reglamento straipsnėje yra nustatyti tam tikrie pribojimai susijęs su tarpšakinių organizacijų negalėjimu arba draudimu joms užsiimti gamybinę, gamybinę veiklą, perdirbimu, e, turėti tam tikrą rinkos dalį. Taigi reikia mums nustatyti aiškias sąlygas, kurios turėtų būti labai konkrečiai apibrėžtos. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už Jūsų pristatymą. Antra, noriu pabrėžti būtinybę ir toliau e, stebėti situaciją kitose e, sektoriuose, turint omenyje, kad ši priemonė yra dėgiama nepakankamai plačiai. Taip pat būtina atsižvelgti į atskirų sektorių poreikius, teigiant tarp šakiems organizacijas turint omenyje, kad e, šios organizacijos, e, šių organizacijų veiklos forma ne, ne visose valstybėse yra priimtina įdomu girdėti informaciją apie cukraus e, sektoriją besisteigiančias tarpšakinės organizacijas, norėčiau sužinoti, su kuo tai yra susiję. Jūs kalbėjote apie konferenciją, konferencijos medžiagą, ar galėtume paprašyti perduoti mums šios konferencijos medžiagą, nes jeigu teisingai supratau, vyko diskusija šią temą, taip pat galėtume pasvarstyti apie galimybę šį klausimą aptarti su nacionaliniu parlamentu Žemės ūkio komitetais, išgirsti jų e, nuomonę apie mytybos e, grandinė vykstančius procesus. Taigi baigime diskusijų klausimą ir galime tik pažadėti jums ir ateityje mums pateikti ir pristatyti įvairius tyrimus. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj 9 val. Nepamirškite balsavimo kortelių. Mūsų laukia labai daug balsavimų, pakankamai įtempta darbo tvarkę ir prašau dar kartą atvykti į rytinį posėdį jau atsinešant balsamo korteles. Taigi visiems gero vakaro, sustiksime rytoj 9 val.